Dear colleagues, just in case you're wondering. Brangus kolegos, laukiam pono Panzerio, todėl ir nepradedam posėdį. Tad laba diena, ponė. Right. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to. Ponios ir ponai, e, laba diena po pietų. E, sveiki susirinkę į mūsų posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas, niekas neturi pasiūlyti, tvirtinam darbo tvarkę. Antras punktas - pranešimai, nieko neturiu. Ir dabar reikim prie trečio darbo tvarkės punkto rekomendacija tarybai, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai Libijos klausimų. Kolega Antonijo Panzerį yra pranešėjas šiuo klausimu. Buvo pateikta 173 pakeitimo siūlymai, įvyko pirmos diskusijos su šešėliniais pranešėjais ir buvo sutarta dėl 17 kompromisinių pakeitimų. Tad nedelsdamas suteiksiu žodį jums, Antonijo Panzeri, kad išdėstytumėt savo poziciją į pasiūlomus pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti AFET sekretoriatui šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, nes e, klausimas labai sudėtingas. E, Libija kaip šalis sudėtinga. Kaip jūs sakėt, per dėrybas e, mes sutarėm dėl 17 kompromisinių pakeitimų, kurie iš esmės apriepia visus 173 pakeitimų pasiūlymus. Mums pavyko tiesiog e, tokį pateikti realistinį e, Libijo, padėties Libijoje vaizdą, tačiau kartu norėjom ir atsižvelgti į visus e, apribojimus, įvairias problemas, tam tikras aplinkybės. Kartu Nereikėtų pamiršti, kad jungtinių tautų veiksmų planas skirtas Libijai šiame kontekste yra labai svarbus. Reikia paremti e, dabartinės vyriausybės ministrą pirmininką. E, ir reikėtų siekti, kad būtų e, vyriausybė, kuri, kuri, kuri būtų pagrįsta plačiu susitarimu. Aišku, tai nelengva pasiekti. Labai svarbu užtikrinti, pakloti tam tikrą platesnį regioninį e, tiesiog politikos pagrindą, užtikrinti geresnius, darnesnius veiksmus tarp visų suinteresuotų šalių. Kartu pageidautume, kad būtų sušaukta didelė tarptautinė konferencija, kurioje būtų aptarinėjami Libijos klausimai, kad būtų galima sutelkti valstybės, užuot palikus joms e, įgyvendinti atskirus projektus. Labai svarbu užtikrinti e, vienybę šalies. Ir kartu mes siekiam, kad vyktų rinkimai, įvyktų rinkimai. Tikimės, kad rinkimai bus surinkti, kad bus sudarytos jiems tinkamos sąlygos. Kartu e, siekiam, e, kad e, įsitvirtintų stabilumas šioje šalyje ir kartu užtikrinti, kad taikos politiniai procesai būtų kuo įtraukesni, įtraukiant įvairias vietos bendruomenės, politinės organizacijas, uh, siekiant sukurti naują demokratinę Libiją. Kartu nenuleidžiam akių nuo žmogaus teisų padėties. E, čia, aišku, tarptautinis e, baudžiamasis teismas turės e, atlikti savo vaidmenį. Kartu stebim migracijos rautus, norim, kad jie būtų tinkamai valdomi. Tai, kas dabar, kas padaryta iki šiol, yra naudinga, dideli darbai nuveikti, bet kita vertus aš laukiu kitų kolegų pastabų. Mes jau padirbėjom E, ties šiuo tekstu su šešėliniais pranešėjais ir dabar tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti platų susitarimą dėl rekomendacijos. Ačiū, ponė Panzeri. Maždaug dešimt minučių turim e, aptarti šiam klausimui. Ir dabar matau mm, penkis kolegas, kurie nori kalbėti, ponas Štetina, e, Tanuką, Kurso, Lokbilą, Vanštado. Kas dar norėtų užsirašyti į kalbėtojų sąrašą? Ponas Betinį, ponas Hadži Džodžių, pasižymėjau, ar būtų daugiau. Tad mes turim e, taip, e, čia per daug kalbėtojų, nes turim tik tai dar uh, E, nedaugiau kaip 10 minučių, todėl siūlau kalbėti nelgiau kaip 2 minutės kiekvienas. Prašom, ponė Štetina. Ačiū pirmininkė, kad suteikėt žodį. Brangus kolegus, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Panceriui ir kitiems kolegoms iš kitų politinių frakcijų, visiems, kurie dalyvavo šiame procese. Aš kūruoju ir. Mm, domiuosi Libiją jau kuris laikas ir kartu pats suorganizavau konferenciją skirtą šiai šaliai, per kurią mes stengiamės e, geriau suvokti, ko reikia šiai šaliai, kaip būtų galima palaikyti stabilumą ir kartu užtikrinti mm, mūsų pačių piliečių saugumą ir kartu per Libiją keliaujančių pabėgėlių ir migrantų saugumą. Dabar taip Dabar EPP mm, iš tikrųjų pritarė tiems kompromisiniams e, pakeitimams. Deja, mes neturėjom labai daug laiko aptarinėti konkretų balsavimo sąrašą. Mes, norėtum, mes iš pradžių norėjom, kad balsavimas būtų atidėtas, e, to, tą mes pasiūlėm, bet vis dėlto pavyko susitarti ir mes galim mūsų frakcija pritarti šiam susitarimui ir tą progą dar kartą Ačiū visiems kolegoms ir linkiu sėkmės pranešėjui per balsavimą rytoj. Ačiū. Kitas šešėlinis pranešėjas Charles Tanok iš EKR. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Panzerį, kalbėsiu labai trumpai. Aš taip buvau šešėlinių pranešėjų susitikime, kai aptarinėjom kompromisinius pakeitimus Aš esu e, iš tos valstybės, kuri dalyvavo kariniuose veiksmuose e, Libijoje. Ir e, nuo anų laikų Libija labai pasidarė nestabili, tai yra žlugusi valstybė. Mes jau aptarinėjom tą klausimą, ponas Nart aišku, laikosi kontroversiško požiūrio, bet nepaisant įvairių požiūrių, mes turėtume paremti e, jungtinių tautų veiksmus e, Libijoje ir kartu paremti tą pripažintą vyriausybę, kartu e, siekti Libijos stabilizavimo. Vis dėlto Libija ir toliau teikia labai daug išbandymų, nes ji yra arti ES e, daugybė problemų susijusių su priekyba žmonėmis, su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, džihadizmo apraiškomis, e, ginklų kontrabanda ir e, kartu matom, kokį tai poveikį daro Sirijai ir Irakui. Tad galima kalbėti apie visą problemų katalogą. Tad labai svarbu stabilizuoti Libiją, reikėtų paminėti Europos skubių veiksmų e, fondą, kartu jungtinių tautų struktūros veikia. Tad mes turėtume pasitelkti visas tas struktūras tam, kad galėtume stabilizuoti šalį e, ir ilgainiui užtikrinti demokratiją šioj šaly. Bet kol kas bent jau turėtume uh, siekti, kad ES e, atstovybės galėtų saugiai veikti, turiu galvoje įvairias e, programas skirtas Libijai. Čia aš turiu galvoje e, saugumo padėti Libijos pietuose, kurie besiriboja su kitomis Sahelio valstybėmis. Tad mes apie tai kalbam kompromisiniuose pakeitimuose ir mes jiems pritarėm. A, dabar žaliųjų frakcija, kadangi didesnė užguoja, e, tai jų atstoviai suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegai Panseriui už dėrybas, ačiū, kad jūs kartu įtraukėt į tuos kompromisinius pakeitimus ne, ne vieną mūsų žaliųjų frakcijos pakeitimą. Mes pabrėžiam moterų ir mažumų uh, E, vaidmenį tam, kad būtų galima pasiekti ilgalaikį susitarimą. Ir karštų perspėjam, kad nebūtų imamasi karinių veiksmų neturint teisinio pagrindo. Be to mes reikalaujam, kad e, Libija pasirašytų tarp 1951 e, m. Ženevos pabėgėlių konvenciją. Tad um, tokie kompromisiniai pakeitimai, tačiau mūsų frakcija nepritarint tiems uh, kompromisams, kuriuose kalbama apie ES migracijos politiką Libijoje. Mes ne, nepasisakom už tai, kad būtų suintensyvinti, uh, suintensyvintas bendradarbiavimas su NATO. Bet to dėl ESTP misijos paramos jai nepritarėm šiam elementui, kartu nepritarėm Libijos pasienio, e, pasienio e, struktūrų paramai, nes tai netitinka tarptautinių standartų. Bet mes pasiryžę balsuoti už pranešimą, laukiam, kol jis jau bus pateiktas visas. Na ir dar kolega Panseri, e, Vokietijos žiniasklaidoje skaičiau, kad Libijos vyriausybė imasi tam tikrų veiksmų, turiu galvoje Libijos armiją ir tame kontekste mūsų kai kurie pakeitimai jau savotiškai paseno, nes nebetitiks tų naujų aplinkybių. Ponas Kozu, Guoja frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. E, informavome poną Pancerį, kad mūsų nuomonė šią rekomendaciją yra gerų dalykų ir e, taip pat ir neigiamų. Mums GUE frakcijai svarbiausia, apkalbant apie veiksmus Libijoje, ne tik elgtis pragmatiškai, nes kai kurios e, politinės frakcijos prašo, kad kištumėmės į Siriją, bet pasižiūrėkime, kas nutiko Libijai. Ten yra žlugusi valstybė, e, gyvenimo lygis, gyven, pragyvenimas yra labai brangus, šalyje veikia vergų turgus ir šalis tapo e, Daešo e, įkaitė. Manome, kad plena, mes norėjome, kad plenarnės diskusijos, kad plenarnės diskusijos e, būtų platesnės, labiau apriepenčios, patikėme pakeitimų, bet e, mes e, esame prieš e, t, t, veiksm, veiksmus, kurie vykdomi Libijoje, prieš ESBAM e Libijos, e, misi, Libija misijos e, veiklą ir po to, kai Mare Nostrum operacijos baigtos, viskas perėjo į nusikaltelių gabentojų, žmonių gabentojų rankas ir E, italų e, laivynas turėjo įsikišti, bet iš tikrųjų tie e, prekyviai žmonėmis tiesiog ginkluojasi ir mes nepritarėme siūlymams būtent šiais aspektais. Kastaldo, aš. Ačiū. EFDD frakcijos vardu. Ponas Kastaldo. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Panseriui už puikų darbą. Galim pritarti daugeliui e, teksto elementų. Šiaip tiesa, e, vyko karštos diskusijos, tačiau vis dėlto pasiekėm e, kompromisinių susitarimų. Dabar mes turėtume kartu mm, stengti suvokti, kasgi bus po Hafta mirties gali kilti nauja krizė visame viduržėmio jūros regione, tad neturėtume pamiršti galimų scenarijų, e, nes situacija ir taip jau labai trapi. Taip, po jo galimos mirties nežinom, kaip pakryps įvykiai, nes kyla grėsmė, kad uh, E, šalis dar labiau susifragmentuos, kad e, nacionalinė armija pradės e, siekti valdžios ir, aišku, tai darys didžiulį poveikį visam regionui. Kartu kil, kils neišvengiamai klausimų dėl dabartinio vadovo įpėdinio ir bendros padėties. mes tikrai turėtume siekti, kad e, įvykiai neeskaluotųsi. Dabar numatomos diskusijos plenarinėje sesijoje, reikėtų tai aptarti ir aišku, per ateinančias dienas e, ar per ateimiausią laiką reikės atnaujinti tam tikras teksto vietas, e, o šiaip plačiai galėčiau pritarti Kartu e, nereikėtų pamiršti jungtinių tautų vaidmens. E, jungtinės tautos yra stabilumo ir šalies vidinio susitaikymo e, garantas ar raktas. Kartu labai svarbu pažaboti ginklų judėjimą šioje šalyje ir labai svarbu pasiekti galutinį gerą susitarimą. Šešėkinė kalbėjai jau pasisakė toliau, ponas Betinį. Pirmiausia, gal dar kas nors norėtų kalbėti? Taigi, pirmiausia, sąrašą norinčių kalbėti baigiu. Pone Betinė. Ačiū, tik norėčiau keletą žodžių. Šis pranešimas, man atrodo, labai geras, pagrįstas. Jame labai tiksliai apibūdinama situacija Libijoje. Tai yra gerai. Svarbu e, kuo geriau susitarti dėl šio klausimo, nes pati situacija yra paini. Turime užtikrinti, kad būtų pasiektas e, platus susitarimas. Visos mūsų rekomendacijos turi dėrėti su kitomis iniciatyvomis. Pavyzdžiui, Italija irgi bendradarbiauja sprendžiant šį klausimą, o mes turime užtikrinti visų suinteresuotų šalių paramą ir užtikrinti, kad visos priemonės tarpusavėje dėrėtų e, imtas iniciatyvų pažaboti migracijai ir šiuo metu reikėtų sugriežtinti santykius su Libija. Ačiū toliau, ponas Hačiai Džodžiu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Panzeriai už parengtą pranešimą, kuriame yra nemažai pozityvių e, nuostatų, taip pat ir nelabai primtinų. Pažiūrėsime, kaip viskas vyks rytoj per balsavimą. Daugiau tikriausiai nieko nebereikia kartoti dėl chaoso, kuris e, vyrauja Libijoje, siautė džihadizmas, kontrabanda. E, prekyba žmonėmis, ban, Islamo valstybė bando paimti e, viršų e, taip pat e, generolo Aftaro mirtis galbūt čia yra visai gera žinia. Norėčiau paklausti štai ką. Štai ko, dėl tų, kaip, kaip bus taikomos tos rekomendacijos, dėl kurių rengiamės balsuoti, kaip įsivaizduojame jų įgyvendinimą? Uh, Ar yra kažkokių nuorodų, gairių apie tai, kaip, ar jos bus įgyvendinamos, jei taip, tai kaip? Ar minimos e, užduotė atsakomybė, kuri tenka įvairioms valstybėms narėms dėl, es narėms dėl padėties Libijoje, tų valstybių atstovai turėtų bent jau išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Ačiū. Thank you. And finally, Mr. Schaffhauser. Ačiū, ponas Schaffhauser. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai, tris pastabas turiu. Pirmoji, labai lengva destabilizuoti šalį, kur kas sunkiau po to šalį atkurti. Dabar tai, ką mes padarėm Libijoje, turiu galvoje tai, ką mes padarėm, tai šiandien turint galvoje, kad nėra tikro lyderio, uh, E, tai vėlgi situacija iš tikrųjų labai sudėtinga, panašiai kaip ir, sakykime, Sirijoje, nes mes patys irgi dabar negalim prisidėti prie šalies atkūrimo. Antra pastaba. Neturint valstybės, neįmanoma užtikrinti šalies vystimusi, nes nevyriausybinės organizacijos e, tą gali atlikti. Aišku, galima atlikti tam tikrą apklausą ar tyrimą, bet kita vertus turiu pasakyti, kad labai neveiksmingai teikiama pagalba e, šalie, šaliai ir žmonėms. Dabar trečia pastaba e, generolo Hafta mirtis, nežinau to, tos tikslios situacijos, kaip ten viskas susiklosto, bet atrodo toj situacijoje atrodo neįmanoma vėl kalbėti apie šalies atkūrimą. Taip, aš suprantu, aš esu labai pesimistiškai nusiteikęs. Čia dabar kalbama apie pastangas e, atkurti šalį, bet kita vertus mes neturim svarbaus elemento, kurio reikia tam, kad būtų galima atkurti šalį. Neturim e, stabilumo ir kol kas tikrai nematau čia jokio galimo sprendimo. Ačiū. Okay, thank you, Mr. Schaffer. Ačiū. Pane Banzeri, ar norėtumėte atsakyti? Kuo trumpiau prašau. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems kurie pasisakė šiuo klausimu. Ačiū už jūsų indėlį. Panas Hafta, dėl jo mes nieko negalime pasakyti. Neaišku, kas nutiks. Jo sveikata nėra gera, jis buvo operuotas, e, jam buvo nustatytas auglys, taigi nežinome, kuo viskas baigsis. Bet esant dabartiniai situacijai, tikrai galime laikytis politinio susitarimo ir veiksmų plano. Sutinku su tuo, kad pranešimą reikės atnaujinti tuo met ir kai įvyks pokyčių. Dar reikėtų užtikrinti, kad visi laikytumėme šių rekomendacijų. turime įtraukti tarybą, komisiją, nes e, reikia šias rekomendacijas atnaujinti ir atsižvelgti ir išorės politikos pagrindų. Ačiū. Ačiū už tokią trumpą diskusiją. E, komitete balsuosime dėl šio dokumento ryto ryte, o plenarinėje sesijoje balsavimas vyks birželio mėnesį, savaitę nuo 11 iki 14. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra ketvirtas klausimas e, rekomendacija e, dėl, Europo, dėl dėrybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo Buvo pateikta e, daug pakeitimų, pranešė Čarlzas Stanok, jis pateikė kompromisinius pakeitimus, taigi prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. E, džiaugiuosi galėdamas renkti šį pranešimą. Prieš daug metų esu buvęs Čilėje. Tuomet situacija buvo daug sunkesnė, sudėtingesnė, na, o dabar Čilė jau yra klestinti demokratinė valstybė ir labai svarbi Latino Amerikoje, todėl man didelė garbė renkti pranešimą dėl Europos Sąjungos ir Čilės asociacijos sustarimo atnaujinimo. Prieš 20 metų prisimenu, e, e, Salo Franko buvo pranešėjęs šiuo klausimu Bet dabar atnaujiname sustarimus dėl Čilės ir Meksikos. Mes išvelgėme į svarbiausius bendradarbiavimo aspektus. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Suprantu, kad nedaug kompromisų, tik penki, bet apskritai jie atspindi visus 69 e, pateiktus pakeitimus. Aš e, pritariu 16, 16 iš 38 pakeitimų, o dėl kitų prieštarauju dėl įvairių priežasčių. Iš pradžių e, buvau linkęs balsuoti už žaliųjų pateiktą 19 pakeitimą, bet po to supratau, kad jis ir techniškai, ir faktiškai neteisingas, nes e, Junktinės Amerikos valstijos yra didžiausias Čilės priekybos partneris. E, bet e, reikėtų atsižvelgti ir į situaciją dėl Kinijos ir dėl Brazilijos, nes pastaraisiais per paskutinius keliarius metus Kinijos, Kinija tapo didžiausia Čilės priekybos partnerė. Taigi nežinau, ar reikėtų atsižvelgti į dalį to pakeitimo, ar jį e, atitinkamai pakeisti. Dėl balsavimo atsižvelgiu į tai, kad Čilė yra brandi demokratinė valstybė ir ES partneriai. Todėl visi tikimės e, parengti teigiamą tekstą, kuriame būtų atsižvelgta į Čilėje per pastaruosius 30 mečius e, įvykdytus pokyčius, kai e, Čilė, e, Čilėje baigėsi generolo Pinocheto valdymas. Kiti pakeitimai yra per daug imperatyvus nors nebūtinai neigiami, negaliu jiems pritarti. Bet dabar norėčiau išgirsti kolegų ir šešėlinių pranešėjų pastabas dėl to, kaip galėtume pagerinti šį pranešimą. Na, o balsuosime dėl jo rytoj. Ačiū. Ačiū Šalzui Tanak. Toliau e, kalbės Misovko ir Kastaldo, gal dar kas nors norėtų kalbėti, taigi EPP šešėlinį pranešė Žilieną Zovko. Ačiū, kolegos. Atsižvelgdama į ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimą dėl priekybos, dėl bendradarbiavimo, sektorinio bendradarbiavimo, atsižvelgiant ir į politinį bendradarbiavimą politikos ir saugumos rytyje, šį susitarimą turime pakelti į naują lygmenį. Dėl AFET pranešimo šiuo klausimu, tai visiškai pritariu pono Tanek paruoštam e, pranešimui ir kompromisiniams pasiūlymams. Jie yra subalansuoti, atsižvelgta į APP poziciją dėl pačių svarbiausių klausimų. E, šiuo metu pradžioje e, buvau Čilėje ir susitikau su Kroatijos, išeivis iš Kroatijos jų yra nemažai, jie atlieka labai svarbu vaidmenį šalies, šaliai vystantis. Todėl aš pateikiau pakeitimus su prašymu įtraukti diasporą į bendradarbiavimą. Ir pranešėjas E, tik dabar pasakė, kad iš tikrųjų didžiausias priekybos partneris yra Kinija, todėl mes turėtume pasitelkti tuos kultūrinius ryšius, kad būtų galima daryti įtaką šioje pasaulio šalyje. Ačiū Žilianai Zovku, toliau panas Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Tanok už puikiai atliktą darbą dėl šio pranešimo. Šiandien asociacijos susitarimas su Čilė, Meksika ir Merkosur yra ypač svarbus, nes jie sustiprina ES vaidmenį kaip e, tarptautinio partnerio vaidmenį. E, kitos šalys šioje šalyje įgauna vis daugiau įtakos, pavyzdžiui, Kinija. Ir buvo paminėta, kad Kinija tapo svarbiausia prekybos partnerė. Reikėtų atsižvelgti į pačius didžiausius iššūkius, pasaulio atšilimą ir migracijos srautus. E, reikėtų kalbėti ir apie žmogaus teisės. Daug pasiūlymų e, buvo apjungtai kompromisinius pasiūlymus, turiu galvoje ir 28 pakeitimą dėl mapučių mažumos. E, tai yra, nes mapučiai kalba savo gimtają kalbą ir tai yra žemė žmonės išvertus, taip jie save vadina. Todėl jų situaciją ES turėtų atsižvelgti. 97 pakeitime. Ir irgi atsižvelgiama į tą situaciją. 31 pakeitime yra raginama Čilė užtikrinti dėl pakeisti kovos su terorizmu įstatymus. Ir nes terorizmo apibrieštis yra labai plati, dėl to yra areštuojami žmonės ir e, mapučių aktyvistai taip pat laikomi e, teroristais. Ir Tai rodo, kokia yra situacija. Atsižvelgiant į tai, norėtume suderinti tekstą, kad būtų galima savo ruoštų išsakyti šias nuomonės, kad, nes Čilė turėtų gerbti mapučių tautos teisę žemę. Ačiū, ponia Kastaldo. Gal dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, tai Čelstanok. Gal norėtumėte apibendrinti? Ačiū šešėliniams pranešėjams už pastabas, jos e, tikrai įdomios ir tikrai kolegė iš EPP frakcijos uždavė klausimą apie Kroatijos. Išėjus iš Kroatijos, taip aš buvau susitikęs su jais, žinau šitą situaciją. Ir Latino Amerikoje E, yra daug bendruomenių šeivių iš ES šalių. Todėl turėtume kalbėti ir apie keliones, ir apie turizmą, ir apie šeimos ryšius. Dėl Fabio Masimo Kastaldo pastabų. Taip, suprantu, ką sakote dėl čia buvių situacijos, būtent mapučių E, procentiškai jų yra daugiausia, bet yra ir kitos čia buvių tautos. Jūs e, e, siūlote užtikrinti jų teises, kad jie nebūtų diskriminuojami. Taip mes visiškai pritarime šiai pozicijai. O daugiau neturiu ką pridurti ir tikiuosi, kad rytoj didžioji dauguma parems pranešimą. Ačiū. You, Charles. Indeed... Ačiū, Čarlzai. Balsuosime rytoj iš ryto, o plenarinėme posėdėje veikiausiai tas klausimas bus svarstamas birželio mėnesio sesijoje. Toliau penktasis darbo tvarkės punktas. E, balandžio 15. E, Jotkalnyje įvykusių prezidento rinkimų stebėjimo misijos ataskaita. E, Fabio Kasaldo vadovavo delegacijai. Prisimenate, kad buvome susitikę su Jotkalnijos teisingumo ministru e, prieš pusantro mėnesio šiame komitete. Visi suprantame, koks svarbus yra e, demokratijos procesas Jotkalnyjoje ir, ir to proceso stiprinimas. Pone Kastaldon, esame pasirengę išgirsti jūsų komentarus ir po to kiti norintys kolegos Tai taip pat gaus žodį. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi galimybę pristatyti Jums informaciją apie šios misijos darbą. E, vyko, jau įvyko šios rinkimų stebėjimos misijos aptarimas. E, tos misijos siuntimas yra labai svarbus, ne tik Juotkalniai ir Vidurio Balkanams, bei, bet ir Europos Sąjungai. Dukanovičius testinumo vardan surinko 53 procentus pirmajame raunde, tai tikrai svarbus rinkimai. Buvo laikytasi pagrindinių teisų ir tarptautinių standartų, todėl labai svarbu tai akcentuoti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ilgą laiką opozicija e, kritikavo keleto rinkimų rezultatus toje šalyje. E, techninių požiūrių rinkimai buvo gerai suorganizuoti. buvo e, kelios grupės, per delegaciją buvo pasidalinusi kelias grupės ir lankėsi keliose vietovėse šalyje. E, Stebėtojai turėjo galimybę stebėti, kaip vyksta procedūros. Buvo pastebėta tik keletas e, nereikšmingų e, nukreipimų, jie nebuvo esminiai. Vienintelė pastaba kurią minėjo delegacija, tai balsadėžės mums nepasirodė, kad jos pakankamai patikimai atspariai atrodė. Tai, tai dėl to galbūt galėtų būti pažeisti reikalavimai dėl rink, balsavimo privatumo ir jo užtikrinimo. Prez, šalies prezidento postas yra svarbus, tačiau jis neturi daug galių Jotkalnijos sistemoje. Todėl rinkimų kampanijos laikas buvo trumpas, peržiūrėję įvairiausius aspektus ir mąstydami apie vietos rinkimus, kur, kurie vyks gegužės 27, tikimės, kad 70 procentų rinkėjo ateis balsuoti. Ypač svarbus tie rinkimai bus Podgoricoje. Kaip jau sakiau, techniniu požiūriu mūsų stebėti rinkimai buvo tikrai nepriekaištingi. O kalbant apie e, valdančiąją partiją, manome, kad tos e, kandidatas, svarbiausias kandidatas turėjo tam tikrų pranašumų prieš kitus kandidatus. reikėtų apmastyti visą struktūrą ir sistemą šalyje, nes e, postą užimantis dalyvavęs rinkimuose kandidatas tikrai turėjo pranašumų prieš kitus. Vertinant teisinę rinkimų sistemą, mes parengėme rekomendacijas šiuo klausimu. Dalį. Dalis rekomendacijų susiję ir su uh, rinkimais į Jotkalnyjos parlamentą, nes mes stebėjome ir tuos rinkimus ir žinome, kad tam tikrų momentų vyko tų rinkimų boikotas, taip pat buvo taikyta dviejų trežalių taisyklė parlamentui. Dar viena rekomendacija, kurią norėtume išsakyti susijusi su e, rinkimų sistemos skaidrumu rinkimų e, balsų skaičiavimo sistemos skaidrumu. Manome, kad reikėtų kai ką čia pakeisti. Taip pat manome, kad e, vyriausios rinkimų komisijos vaidmuo galėtų būti peržiūrėtas. Proceso skaidrumas yra labai svarbus, svarbu, kad procesas būtų profesionaliai e, organizuojamas. Stebėjome vyriausiosios rinkimų komisijos darbą ir manome, kad jis nebuvo tinkamai sustruktūrizuotas, jis, jis tikrai nebuvo skaidrus. Jos sprendimai, pavyzdžiui, nėra viešinami, niekur nėra skelbiami. Tai trūkumai, kuriuos akcentavome. Ir žinome, kad vien, vien, vienam, vienam momentu, vykstant parlamento rinkimams, uh, rinkimuose parlamentą opozicija ragino boikotuoti rinkimus. Šiuo atveju galbūt ne, ne, vis, ne visus mūsų raginimus buvo atsižvelgta, ypač vertinant aptiktus trūkumus ir e, prisimenant anksčiau jau įvykusias diskusijas. Taip pat Čia taip pat veikia ODIHR e, organizacija, e, bet stebėjimo, rinkimų stebėjimo laikas buvo trumpokas. Mm, būtų reikėję, mums būtų reikėję daugiau laiko, norėjome surenkti diskusijas kai kuriais klausimais. Žinome, kad buvo primtas sprendimas nedalyvauti e, transliuojamuose diskusijose, e, kuriuose dalyvavo kandidatai. NGG domėjosi, kaip surenkti, pavyzdžiui, buvo interviu transliuoti per radiją. Kai kurios organizacijos uh, Taip pastebėsios rinkimus pasiūlė suspenduoti kai kurių institucijų veiklą, nes kai kurie rinkimų aspektai buvo politizuojami. Buvome susitikę su septyniais kandidatais ir bandėme aptarti kai kuriuos aktualius klausimus. Siekėme užtikrinti, kad opozicija būtų tinkamai atstovaujama, atsižvelgiant į gautų balsų skaičių. Tačiau mum, mes nesame labai patenkinti tuo, kaip vyko tie susitikimai, kalbu apie opozicijos ir valdančiosios partijos narių atstovavimą. Jie Mm, manome, kad ne, nebuvo tinkamos politinės programos kai kuriais atvejais. Taip pat buvo e, svarstami, pavyzdžiui, Rusijos Serbijos klausimai kaip aktualijos. Uh, maždaug 60 procentų Jotkalnyjos gyventojų norėtų įstoti Europos Sąjungą. Taigi Europos Sąjunga tikrai vaidina svarbu vaidmenį toje šalyje. Mes džiaugiamės, kad galime pranešti šią pozityvę žinę. Taip pat džiaugiamės tuo, kad komiteto pirmininkas pavykė dalyvauti, pana Dukanovičių, dalyvauti plenarnėme posėdėje parlamento. Ačiū, rekordiškas greitis buvo sako pirmininkas. Kas nori dar pasisakyti, ponas Picula ar ponas Tenok? Jei daugiau niekas, tuomet prašau, ponas Picula visų pirma. Ačiū pirmininkė, norėčiau pritarti delegacijos pirmininko pono Kasteldo žodžiams. Mes buvome septyni delegacijos nariai draugė su 2000 kitų e, rinkimų stebėtojų iš vietos ir tarptautinių organizacijų, kurie buvo Jotkalnyje ir stebėjo rinkim, tuos rinkimus. Galėčiau tik pridurti, kad tai pirmieji svarbus rinkimai po 2016 parlamento rinkimų, kurie įvyko tikrai dram, labai sudėtingomis aplinkybėmis ir atrodo, kad šie rinkimai vyko daug ramesnėje aplinkoje, stabilesnėje aplinkoje. Kaip ponas Kasaldo ir konstatavo, mes neaptikome jokių organizacinių ar kitokių nukrypimų, trūkumų e, kampanijos e, metu. Bet žinoma, e, rinkimus šiuos rinkimus Jotkalnyje reikia lyginti su anksčiau įvykusiais šalyje. Reikia pasakyti, kad Jotkalnyjos e, pareigūnai įgyvendino e, visas nemažai rekomendacijų, kurias m, mm, parengė Vadihro organizacija po ankstesnių rinkimų stebėjimo. Noriu pasakyti, kad šie rinkimai nepadidins e, pasitikėjimo tarp partijų šalyje, nes part partijų susipriešinimas vis dar išlieka gana skausmingas. Todėl turime palaukti vietos rinkimų rezultatų, nes jie kitą mėnesį vyks Podgoricoje. Bet bent jau kiek aš žinau, remdamasis turima informacija, du trečdaliai rinkėjų pasisakė už vakarietiškus, už, Europos, už taimą Europos Sąjungą pasisakančius kandidatus. Tai reiškia, kad viskas vyksta tinkama kryptimi, bet žinoma, reikia turėti galimybę e, viską nuodagniai išsamei e, išanalizuoti. Kalnyje yra viena iš šešių svarbiausių vakarų Balkanų valstybių, kaip žinome. Ačiū ponė Picula, ponas Tanok. Ačiū pirmininkai. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Fabio Masimo Kastaldo už puikų e, misijos darbo pristatymą. E, Audigar e, praneš ataskaita sutampa su jo pateikta ataskaita kaip nuolatinis pranešėjas Jotkalnyjos e, klausimų ir parlamente pasveikinau prezidentą Dukanovičių. Buvo kai kurių nukrypimų, pažeidimų, skundų, tačiau skaitydamas e, minėtos organizacijos ataskaita ir pono Kastaldo padaryta ataskaita, nieko esminio, esminių pažeidimų nematau. Ir jau pirmajame raunde buvo e, pasiektas aiškus rezultatas, Dukanovičius laimėjo pergalę. Aš tuo džiaugiuosi, nes savo pranešimuose, kuriuos rengiu pastarusius septynis metus apie tą šalį, akcentavau, kad reikia tobulinti teisinę rinkimų bazę Jotkalnyjoje. Ir tai ir padaryta. Komisija taip pat pateikė tokių rekomendacijų, e, buvo kan... daug kandidatų dalyvavusių rinkimuose ir, kaip sakė kolega Picula, e, šalies žmonės e, pasisakė už kandidatus, kurie pasako užstojimą į ES. Manau, kad tai yra sėkmės istorija ir tikrai pritariu pono Kastaldo komentarui, kad prezidentas Dukanovičius yra vienas e, žymiausių valstybės veikėjų vakarų Balkanuose, nors jis yra jaunesnis už mane, jis pakviestas e, kreiptis mūsų plenarnėme posėdėje. Jei neklystu, E, buvusios Jugoslavijos Republikos istorijoje. Djukanovičius buvo trumpai Jotkalnės Republikos premjeras, dar tai šaliai būnant e, tos struktūros dalimi. Taigi jis mm, yra politikoje jau labai ilgai ir mm, pritarčiau pono Tajanio siūlymui pritarčiau siūlymui, kad ponas Tenis pakviestų jį į plenarinę sesiją. Matau, kad ponė Zovko ir ponas Picula e, lingavo galvomis pritariamai, e, kuomet buvo komentuojama. E, ši šalis, jūs puikiai, jūs daugiau žinote apie to regiono šalis, ar dar būtų kokiu nors pastabu šią temą? Jei ne, ačiū Fabio Kastaldo už rinkimų stebėjimo misijos pristatymą. Bandome laimėti šiek tiek laiko. Pavyko sutaupyti apie 15 minučių, nes dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Ar mano svečiai jau atėjo? Atsiprašau, ar mūsų svečiai jau atėjo? Good to see you, Ambassador. How are you doing? So we now come to item number six, to the debate on the recent... Tai tada eikim prie šešto darbo atvarkės punkto Kipro Respublikos išimtinės ekonominės zonos e, klausimas, incidentai šioje zoni, zonoje, e, kurios autorė Turkija. Pirmiausia, noriu pasveikinti atvykus pas mus e, ambasadorių Nikolas Emilijų iš nuolatinės Kipro atstovybės ES ir kartu sveikinu Angeliną, ponę Angeliną Eichhorst, e, kuri nuolat lankosi mūsų mm, posėdžiuose. Ji yra iš išorės tarnybos vakarų Balganų ir Turkijos e, skiriaus vedėja. Dabar komisija paskelbė metinę ataskaitą Turkijos klausimais ir ta ataskaita labai kritiška, atkreiptas dėmesys į tam tikrus poslinkius Turkijoje, e, vidinės, e, vidinę padėtį ir buvo nurodyta, kad Turkija veikia labai agresyviai savo kaiminių atžvilgių kartu prisiminkim paskutinius įvykius prieš dvi savaitės mūsų aptartus apie du graikų E, kareivius, kurie, kuriuos sulaikė Turkija. Na ir dabar išgirdom apie paskutinius incidentus išimtinėje ekonominėje Kipro zonoje. Praėjusį vasarį Turkijos kariniai laivai e, užblokavo mm, Italijos bendrovės, ENI bendrovės dujų grėž, telkinių grėžimo laivą, neleido jam įplaukti į Kipro uh, E, išimtinę ekonominę zoną, tai yra vienas tik tai iš panašių įvykių, kurių jau buvo praeisiais metais. Ir Europos parlamentas e, nekarta jau pasmerkė Turkijos veiksmus. Priminsiu, kad 2014 lapkričio parlamentas priėmė rezoliuciją e, šiuo klausimu, kurioje ragino Turkiją veikti pagal tartotinę teisę, liautis imtis provo provokacinių veiksmų e, Kipro Respublikos išimtinėje ekonominėje zonoje. Tad dabar, nedelsdamas, e, pirmiausia, Andželinai sutinkant suteik, suteiksiu žodį e, Kipro ambasadoriui, o po to tada jums. Dar kartą ačiū už tai, kad atvykot. Ačiū pirmininkė, ačiū už šiltus žodžius, ačiū už bendras pastabas, ačiū, kad suorganizavo čia į mūsų susitikimą. Man labai malonu e, būti kartu su jumis. Gerbimieji Europos parlamento nariai, gerbimieji svečiai, turbūt nenustepsit išgirdę, kad būčiau kur kas laimingesnis, jeigu šiandien galėčiau kalbėti apie E, bendradarbiavimą viduržėmio jūros regione, užuot kalbėjęs apie tuos pastaruosius incidentus Kipro išimtinėje ekonominėje zonoje. Nes Kipro Respublikos politika buvo nuosekli, ją buvo siekiama e, e, regioninio bendradarbiavimo, ryšių glaudinimo su kaimininėmis valstybėmis. Mes manom, kad bendradarbiavimas, e, turiu galvoje e, išteklių klausimą, tikrai gali prisidėti prie rytų e, viduržėmių jūros regionų stabilumo ir ryšių glaudinimo. Ir mano šalis ėmėsi iniciatyvų, užmesgė tiek dvišalių, tiek daugiašalių santykių su Izraeliu, Libanu, kitomis regiono valstybėmis. Ir mm, tai yra e, kartu e, atsižvelgiant į ES e, strategiją skirtą šiam regionui. Tad mes Kipras iš tikrųjų buvo patikimas partneris šito regiono valstybių tyriant ir, ir grežint esančius dujų ir naftos telkinius. Nes e, tie ištekliai iš tikrųjų gali prisidėti prie viso regiono gerovės. Mes veikiam pagal e, jūrų teisę ir tarptautinę teisę. 2004 metais Kipras e, dabar tiesiog pradėjo veiksmus E, toje savo išimtinėje ekonominėje zonoje. Kartu buvo sudarė susitarimus su e, Egiptu, Izraeliu ir Libanu. Tad mes neturim jokių paslaptų minčių, mes tiesiog siekiam gero bendradarbiavimo su visomis kaimininėmis valstybėmis. Ir kartu e, atvirai vertinam kit, kaimininių valstybių pastangas dalyvauti būtent mūsų tuose projektuose. Kipras palaiko puikius ryšius su visomis kaimininėmis valstybėmis, išskyrus vieną, bet tai ne Kipro dėka. Turkijos veiksmai e, iš tikrųjų susiję su Turkijos e, savanaudiškais interesais ir kartu Turkijos veiksmai kelia nemažų saugumo išbandymų rytų, region, rytų viduržėmio regione ir kartu kalbame apie suverenios valstybės e, tiesiog teisių pažeidimą dabar mūsų šalis tiek politinė, tiek ekonominė prasme daug investavo į naftos dujų e, e, žvalgybą. Ir per pastaraisiais metais 34,5 milijonų eurų buvo investuota tam, kad būtų galima žvalgyti naftos ir dujų išteklius rytų viduržėmio jūroje. Turkijos veiksmai uh, aiškiai nedėra su ES kandidatės valstybės statusu, nes Turkija juk įsipareigojo gerbti e, sąjungos svarbiausius principus, tokius kaip palaikyti gerą kaiminystę, taikiai spręsti konfliktus. Ir dabar taryboje e, čia paminėt, ta deklaracija 2005 metais priimta ir kiti dokumentai. Ir ten e, išdėstytos taisyklės, su kuriomis Turkija e, sutarė ir kartu e, vėlgi nustatyti tam tikri Turkijos ir kitų valstybių narių kartu Kipro santykiai. Tačiau Turkija laikosi labai agresyvios e, laikysenos. Ir ne per seniausiai kovo 28-ąją Turkijos nacionalinio saugumo taryba aiškiai pareiškė, kad Ankara ir toliau sieks savo interesų Kipro Respublikos išimtinėje ekonominėje zonoje. Ir dabar dėl tų pastarųjų incidentų. Vasario 9 dieną šiais metais Turkijos kariniai laivai užblokavo e, Italijos bendrovės dujų grėžimo e, telkinį ir e, dujų grėžimo laivą, kuris žvalgė dujų išteklius Kipro išimtinėje ekonominėje zonoje. Dabar čia E, kalbama apie trečią tos ekonominės zonos e, zoną, trečiąją zoną, kurioje yra toji dujų grėžimo platforma ir laivas nebuvo įsileistas. Laivas buvo sulaikytas esą e, tokiu pretekstu, kad ten Turkijos kariniai manevrai, karinės pratybos vyksta, nepaisant e, nesu, tiesiog e, nepaisant ankstesnių susitarimų. Ir čia vėlgi ne pirmas toks atvejis, antai vasario 23 dieną vėlgi šiais metais po kelių dienų dabar tas laivas pagaliau pasiekė tikslą, buvo be pasiekęs tikslą, tačiau vėl jį blokavo Turkijos kariniai laivai. Ir šitas incidentas rodo, kad Turkija eskaluoja savo karinius veiksmus rytų rytų viduržėmio e, jūros regione ir šimtinėje ekonominėje zonoje. Ir dabar aišku, kad Turkija tais eskaluojamais veiksmais tiesiog bando sukurti bauginimo klimatą, e, tiesiog e, atbaidinti, atgrasyti tarptautinės bendrovės, kurios e, norėtų bendradarbiauti su Kipro vyriausybė, žvalgant e, ir eksploatuojant dujų ir naftos telkinius. Tad kalbama apie Kipro išimtinę ekonominę zoną. Ir nepaisant kelių rezoliucijų, pareiškimų ir kartu turint galvoje, kad e, kai kurios tarptautinės bendrovės ten veikiančios turi leidimus, viso to nebuvo paisoma. Tad e, iš tikrųjų mes pasisakom už diplomatiją, ne už grasinimus. E, pagal Junktinių tautų hartijos 33 straipsnį ir todėl Kipro vyriausybė veikia nuosekliai įtvirtindama Kipro suverenės teisės. Ji e, elgesi atsakingai rytų viduržėmio jūros regione stengiasi e, neskaluoti situacijos. Tad e, čia su klausimu susijusios įvairios regioninės, tarptautinės institucijos, turiu galvoje tarybą, komisiją, kur, kurios ragino e, atsižvelgti į Kipro teisės. Ir noriu priminti parlamento rezoliuciją, kurioje uh, smerkiami Turkijos veiksmai e, šimtinėje Kipro ekonominėje zonoje, turiu galvoje 2014 m. lapkričio rezoliuciją ir kartu primenu parlamento pranešimus skirtus Turkijos veiksmams. Kartu noriu priminti paskutinės Europos vadovų tarybos e, išvadas ir, ir komisijos e, dokumentus šiame kontekste. Tad e, čia visi pasisako ne vienprasmiškai, kad e, Turkijos veiksmai iš tikrųjų pažeidžia Turkijos ir, atsiprašau, Kipro ir Kipro teisės ir kartu tarptautinę teisę. Ir tai yra e, tik tai, tai yra veiksmai visoje veiksmų grandinėje, Kipro išimtinėje ekonominėje zonoje. Europos vadovų taryba paskutinėse išvadose kovo 23 patvirtintose išreiškė solidarumą su Kipru ir toliau ragina nu, Turkiją nutraukti veiksmus rytų viduržėmio jūroje, ragina Turkiją laikyti, gerbti Kipro suverenės teisės, e, Kiprui savo nuožiūrą e, tirti, žvalgyti dujų ir naftos telkinius. Kartu ragina Turkiją laikytis tarptautinės teisės nuostatų ir palaikyti normalius ryšius su visomis ES valstybėmis, tarp jų ir Kipru. Ir e, tai buvo pasakyta, pakartota per paskutinį sustikimą su prezidentu Erdoganu. Tačiau m, mm, iš tikrųjų Turkija tikrin, tvirtina, kadangi Turkija nepasirašė UNCLOS e, susitarimo, Turkija e, nepripažįsta Kipro Respublikos e, išimtinės teisės į minimą ekonominę zoną ir į pajūrio tam tikrą zoną, nes Turkija pati e, E, pati interpretuoja, pati tiesiog e, sprendžia, kokios zonos e, priklauso jai ir Kiprui ir kartu nepripažįsta atskirimo tų zonų. Ir Kipro Respublika šioje situacijoje laikosi uh, aiškios pozicijos pabrėžia, kad visi Kipro žmonės tiek šiaurėje, tiek pietuose, jie pasinaudos būtent to tų gamtinių išteklių tyrimo ir eksploatavimo rezultatais. Tad e, čia kalbama apie susitarimą kaip teisinį pagrindą e, tyriant, e, eksploatuojant gamtinius išteklius šioje zonoje. Be to, buvo sutarta, kad dėl Kip, kad jeigu ir toliau bus mm, e, taip elgiamasi, tai tada e, tai labai neigiamai paveiks e, Kipro Turkijos bendruomenę, jos ekonominę padėtį. Pone pirmininkė, baigdamas pasakysiu keletą teigiamų žodžių. Mes turėtume siekti abipusio susitarimo ir kuo greičiau. Nes jeigu veiksmai eskaluos, tai, tai tiesiog tai bus savotiškas viso regiono ir taikaus bendradarbiavimo katalizatorius. Ačiū už jūsų pakvietimą. Ačiū ambasadoriui. Dabar Angelina Eichhost. Milijon. Ačiū gerbėmiai nariai, gerbiamas ambasadoriu. Jūs baigėte teigiama dvasia ir manau, kad mums reikėtų panagrinėti tas galimybės, kad galėtume bendradarbiauti teigiamą prasme. Šiandien, kaip jau teigia pirmininkas, kaip teigia ambasadorius, dėl pastarųjų įveikių buvo išsakytos labai griežtos reakcijos, jas išsakė ir parlamentas, ir ponė Mogerini reiškiamas visiškas solidarumas su Kipru ir jau ne kartą raginame Turkiją liautis e, ir neselgti neteisėtai ir netrukdyti nepriklausomam Kiprui žvalgyti gamtinius išteklius. Tai yra nurodyta ir ES pozicija, ir tarptautinėje teisėje. Ir ES pozicija šiuo klausimu nesikeis, kaip teigia ambasadorius. E, Varnoje buvo tariamosi su Turkijos prezidentu Erdoganu. Ir nekartą bendra kalbėjome su savo partneriais Turkijoje, kaip šalis kandidatė ir jūs matėte komisijos ataskaitą dėl Turkijos kaip šalis kandidatė Turkija turi laikytis tarptautinių teisės aktų, gerų kaimininių santykių ir normalizuoti santykius su visomis ES šalimis, tame tarp ir Kipro Respublika. Taigi vyriausia joji įgaliotinė Mogerinė ir visos institucijos ne kartą tai pabrėžė ir padarė tai labai aiškiai, Turkija, Turkijai geri kaiminiški santykiai yra viena iš svarbiausių iš ankstinių sąlygų. Ir norėčiau dar kartą pakartoti, kad Turkija raginama liautis ėmusis tokių veiksmų Kipro laisvoje ekonominėje zonoje ir kad reikia užtikrinti regioninį stabilumą ir saugumą, turime rasti būdą, kaip dirbti toliau. Ir turime rasti sprendimą šio klausimo. Esu įsitikinusi, kad mes visi ir ambasadorius taip pat minėjo, kad Kipro vadovai buvo susitikę ir kalbėjosi, tarėsi, kaip atnaujinti dėrybas. Jeigu būtų rastas e, susitarimas šiuo klausimu, e, padedant jungtinėms tautoms būtų labai naudingas, bet e, darbas gali būti ilgas. Mes ir toliau dirbsime konstruktyviai, esame pasirengę tai daryti visų naudai. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriu. Ačiū Angelina Eichust. Taigi išklausėme dviejų prelegentų, dabar suteiksime žodį komiteto nariams. Labai daug kolegų iš Kipro norėtų kalbėti. Norėčiau kalbės panas Papadakis, Navridis, Teohauros, panas Tanok, Hadži Džorčių, panas Silikijotis ir Kastaldo. Ar nepraleidau nei vieno nario norinčio kalbėti? Taigi, aštuoni kolegos kalbės. Paprašyčiau jūsų kalbėti ilgiausiai dvi minutės ir pirmiausia žodis panai papadakiai. Ačiū pirmininkė. Noriu paminėti tris svarbius dalykus. Visų pirma, ES poziciją Turkijos atžvilgių. Turime nepamiršti, kad e, e, stebėdami tokį Turkijos elgesį turime keisti poziciją, jeigu norime kažko pasiekti. Ką noriu pasakyti? Pastaraisiais metais bandome patraukti Turkiją darome jai nuolaidas. Turkija tai išnaudojo ir pasidarė labai agresyvi. Atėjo momentas kalbėti apie sankcijas, ekonominės priemonės bei kitokias priemonės Turkijos atžvilgių, panašias kaip tas, kurios taikomos Rusijai. Dabar tai vienintelė priemonė paremti demokratiškas jėgas Turkijos viduje. Jeigu niekas nesikeis, viskas toliau liks kaip iki šiol. Jei vengsime būti griežti santykiuose su, su Turkija, nepasieksime pagėdaujamų rezultatų. E, Kipro išskirtinės ekonominės zonos E, ribų pažeidimas, įsiveržimas į ją, iš, iš esmės yra įsiveržimas į Europos Sąjungą ir tai labai e, veikia Europos Sąjungos energetikos politiką. Galiausiai negalime apsiriboti vien tik tai norų, kad kažkas būtų kaip nors. Man susidaro įspūdis, kad, kad jūs čia klaidingai suvokėte realybę. Turkija ir toliau laikosi nusistatymo, kad e, dalis Kipro salos e, išliks okupuota Turkijos pajėgų. Tai kaip galime tikėtis sprendimo, situacijos sprendimo esant tokiam požiūriui? Ačiū. Ačiū. Pane Teoharijus. Turkija yra labai svarbi savo regiono galybė, svarbi ES partnerė. Nežiūrint tai, Turkijos e, keliama grėsmė Kiprui taip pat yra svarbus dalykas. Bandydami spręsti Kipro konfliktą, neišspręsime visų problemų. Turkija ir toliau vykdo provokacijas. E, Trakijos regione iki pat e, Egėjo jūros pietinės dalies. E, Kiprą prie Kipro e, priartėjo, prie Kipro priartėjo Turkijos laivynas, kuris neleido Eni laivui įplaukti į e, Kipro zoną ir po darybų įvykusių Transmontanoje Turkija atgabeno į salą dar daugiau gin... amunicijos, ginklų, kurios e, kuri yra dislokuota netoli Nikozijos. Jeigu tokia, tai taip atrodo konflikto sprendimo politika, kaip tuomet atrodytų e, bandymai nesimti konflikto sprendimą. Birželio mėnesio rinkimuose mirs e, Kemalio mąstymas ir gims kitas, dar vienas monstras, panašus į Mubaraką, Kadafį ar Sadamą Huseiną. Ir jis iškils tame pačiame regione. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Hadži Džordžijo. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, manau, kad turime galimybę išsakyti savo nuomonės, kuomet svarstomas, svarstomi Turkiją liečiantis pranešimai. O dabar kalbame apie atvejai, apie tai, kad Kipro e, ekonominė zona daug kartų yra pažeidusi Turkiją. Ir šį kartą, pastarąjį kartą, Turkija neleido e, įplaukti laivui, kuris turėjo atlikti žvalgymo darbus. Kalbame apie Kipro ekonominės zonos pietinę dalį. Turkija negali jokiais argumentais remdamasi pažeisti tos zonos. Jeigu būtų išspręstas Kipro konfliktas, tai atneštų naudos visai salai. Noriu pasakyti, kad abi salie, salos bendruomenės sutinka, kad žvalgymo darbai yra e, svarbi užduotis ir kad gamtiniai ištekliai turėtų būti vienodai padalinti abiems e, bend, bendruomenėmis. Kipro turkų bendruomenė e, siunčia žinia, kad E, ji yra menkiau dabar suinteresuota išspręsti šį klausimą pirmą ir tik paskui pradėti, gre, pradėti grežimą, grežinius. Ir čia noriu pasakyti štai ką. Europos Sąjunga e, vienašališkai, nedidasmiškai pasmerkė e, išskirtinės ekonominės zonos e, pažeidimą. Nežiūrinti tai Europos Sąjunga per Šveicariją vykusias diskusijas buvo nusiteikusi labai nuolaidžiai. Ačiū, toliau žodis ponui Kastalo dviems minutėms. Ačiū. Mes retai kalbame apie Turkiją, bet dažnai, dažnai kai, kai kalbame apie ją, e, sakome pozityvius dalykus. Šiandien kalbame apie Kipro išskirtinės ekonominės zonos valdymą, to šalies teritorinius vandenis. Šalis e, turi suverenės teisės į toje zonoje esančius gamtinius išteklius ir konstatuojame, kad tų, tų teisų nebuvo paisoma. Kipro e, šiaurinėje dalyje. Taip pat kritikuojame ten vykstančius. Ten, ten vykdomus darbus. Manau, kad tai, kas, ką aptarėme, galimybė išorės veikėjams suvaidinti savo vaidmenį. Žinome, kad Italijos laivas susidūrė su blokada, jam kelią pastojo Turkijos laivai. Tai tik paskutinė iš ilgo sąrašo. Um, Paskutinis iš ilgo sąrašo pastangų atveju, kuomet Turkija sudarė panašias kliūtis palei Kipro pakrantę. Kai kas teigia, kad tai čia šiuo atveju jau iškastas karo kirvis. Na, žinoma, tai griežta formuluotė. Mes paraginome imtis sankcijų, tačiau veiksmų pasigendame. Erdogano vyriausybė nėra labai suinteresuota e, progresuoti, žengti priekin, jie elgesi agresyviai. Būtina pasiekti pažangos šiame klausime. Reikia. Nereikėtų derinėti naujų dėrybinių skyrių, nes dėl jau atvertų dėrybinių skyrių nepavyko susitarti. Turkija visiškai apleido e, dėrybas dėl stojimo. Mes su Turkija e, pradėjome žaisti kitokį žaidimą dėl pabėgėlių srautų. Turkija turi siekti būti kitokia šalis. Jeigu norime rasti kitų bendradarbiavimo šaltinių, puiku, bet turime iš naujo apmastyti dvi šalių santykius su Turkija. Nes dabar e, iki šiol dėtos pastangos niekur nenuvedė mūsų. Toliau žodžiu, žodis ponui epitidėjos. Ačiū, pirmininkė. Be jokios abejonės prieš mane kalbėję atstovai didžiai dalimi jau aptarė svarstomą temą. Turkija pažydinėja tarptautinę teisę. Ir tuo pat metu provokuoja e, ir Kiprą, ir Europos Sąjungą. savo elgesiu. Tai šalis jau niekaip nebetelba į jokią ateities Europos perspektyvą. Ir ES turi būti pirmoji, kuri tai pripažintų. Ir turėtų elgtis atitinkamai e, remdamas į šią išvadą. Nėra prasmės toliau tęsti dėrybų su Turkija, tol kol e, Okupuojančios Turkijos paėgos išlieka Kipro Respublikoje ir šalis neturi galimybės e, naudoti savo suvereniomis teisėmis. Tuo pat metu Turkija provokuoja Europos Sąjungą, kaip ir parodė e, paskutinis incidentas su Eni laivu. Turime išaldyti bet kokias dėrybas su Turkija duoti Turkijai suprasti, kad jai nėra vietos Europos Sąjungoje. Reikia ieškoti kitokių santykių. Tik tai tokiu būdu pavyktų ar vidutinės trukmės laikotarpiu atnaujinti dėrybas. Jei m, mm, toliau rodysime savo silpnumą, kartosime tai, ką darėme iki šiol, tiesiog kartosime tuščius žodžius. Thank you, Mr. Epididėjos. Final... Ačiū. Toliau panas Navridis. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Savo pasisakymę sutelksiu dėmesį į bandymus į patikti tam tikrus klausimus, nes noriu išgirsti atsakymų. Visų pirma, nepritariu optimizmui, kurį išreiškė ambasadorius ir ponė Eichhardt. Bet pritariu visiems kitiems išsakytiems komentarams. Ir noriu klausti be jų prelegentų štai ko. mus remia visi Europos, visos Europos struktūros, institucijos, visos palaiko Kipro poziciją ir pati Europos Sąjunga, ir Junktinės valstijos, ir Rusija. Visi reiškia paramą, turime visą įmanomą įsivaizduojamą paramą. Todėl noriu paklausti, koks bus kitas žingsnis dar vieną rezoliuciją, dar vieną deklaraciją ir užduodu šį klausimą abiem atstovam ir Kipro vyriausybės ir komisijos atstovai. Toliau, kitas klausimas. Visi tikriausiai prieėmė išvados, kad Turkijos elgesys yra neteisėtas ir kad jis kenkia ES interesams bei jos planams, programoms energetikos rytyje. Todėl noriu paklausti štai ką. Ar ES bando spręsti tik lengvas problemas, o sunkių problemų nesima? Kodėl kitais atvejais e, patvirtiname sankcijas, o šiuo atveju, kai kalba eina apie Turkiją, net neužsimenama apie sankcijas? Ačiū. Kas? Uh, Ačiū. Gerbiamasis ambasadoriu. Iš tikrųjų, žinome tą ilgai trunkančią problemą e, Kiprė. Prieš keliarius metus e, apsidžiaugiau, kai Kipro teritorinėse vandenyse buvo rasta naudingųjų iškasenų. Ir tai naudinga ir kitoms demokratinėms e, rytų viduržėmio jūros regiono šalims. Ir dėl surastų angliavandenilių rezervų būtų naudinga ir ekonominė prasme, ir energetinio saugumo prasme. Todėl šiuo turtu reikėtų pasidalinti su e, Turkijos, su, Kip, su Kipro turkų bendryje. Todėl iš tikrųjų reikia pasmerkti Turkijos neteisėtus veiksmus. Tai yra bauginimo taktika, kuri yra pasitelkiama prieš Italijos ENI grėžimo platformą. Tai yra ir veiksmai prieš Italiją ir jos komercinę partnerystę su Kipru. E, prisiminus masinius gulinistų areštus ir in, invaziją Sirijoje, tai yra Turkijos veiksmai, taip pat pasitelkiant laivus. Visa tai yra bauginamas elgesys ir Turkija jau dėl to ir negalėtų dėrėtis dėl narystės ES, bet dėl to turėtų būti atskiros diskusijos. Norėčiau padėkoti visoms ES institucijoms už jų aktyvius veiksmus ir už Turkijai išsakytą kritiką, kad nebūtų trukdoma tikrui žvalgyti savo išteklius. Ačiū. Ačiū ir panas Zilikijotis. Ačiū pirmininkė. Noriu pakartoti tai, ką sakė ambasadorius bei kiti kolegos. Turkija yra piratinė valstybė, piratų valstybė, kuri e, pažydinėja jūrų teisę bei tarptautinę teisę. Ji e, neleido Europos įmoniai, Italijos įmoniai vykdyti e, numatytų darbų, kur, kuriems leidimą ta įmonė turėjo pradėti e, grežinius. Tai ištekliai, kurie, kalba eina apie išteklius, kurie būt, būtų naudingi visai Europos Sąjungai. Turkijos elgesi pasmerkė daugelis. Tačiau tai Turkijos nesustabdo. Todėl reikia imtis e, griežtesnių, ryštingesnių priemonių. Kokių? Visų pirma, abu Kipro bendruomenių lyderiai. E, pareiškė, kad jie pritartų gamtinių išteklių e, žvalgymų ir eksploatacijai. Jungtinių tautų generalinis sekretorius taip pat komentavo e, šią situaciją rugsėjo mėnesio e, pranešime. Taigi reikia imtis griežtų ryštingų priemonių Turkijos atžvilgių bei imtis veiksmų, kad būtų atnaujintas e, dialogas tarp dviejų salos bendruomenių. Ekonominėje zonoje esantis gamtiniai ištekliai galėtų būti katalizatorius, paska, kuris suaktyvintų pastangas spręsti konfliktą. Tačiau jeigu visko tinkamai e, ne, neapgalvosime, tas klausimas galėtų ir supriešinti e, abi bendruomenės. Okay. After this, dear colleagues, Ačiū, kolegos. Buvo užduota daug klausimų. Turbūt į daugumą iš jų galės atsakyti Angelina. Taigi suteikiu žodį jums penkioms minutėms, e, po to ambasadoriui ir baigsime šio klausimo aptarimą. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėmiai nariai. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, Politinė prasme yra labai svarbu, kad visos institucijos visiškai palaiko Kiprą ir Kipro poziciją šiuo klausimu. Tai liks taip, kaip yra. Mes turime kuo aiškiau išsakyti šią žinę savo partneriams Turkijoje ir, ir toliau tai darysime. Kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad kai žvelgiame į ES ir Turkijos santykius plačiaja prasme, e, kai buvo pasakyta, kai kurių dalykų šiandien neaptarėme, nes tie santykiai yra daugelypiai. Todėl labai svarbu aptarti juos ir tarybos lygmenyje, ir užsienio reikalų ministrų lygmenyje, regioninių lygmenių ir šio parlamento lygmenių. Turkija yra svarbiausia ES strateginė partnerė ir mes ir toliau e, dirbsime tais klausimais, kai prisėis aptarti kiekvieną dokumentą. Svarbu rasti šių problemų sprendimus kol Turkija yra valstyb, šalis kandidatė, ji turi laikytis visų šalims kandidatėms e, nustatytų dalykų. Ir dėl to esame susitarę visais instituciniais lygmenimis. Kai kurie nariai pagėdautų, kad šį darbą dirbtume dar plačiau, e, bet e, dirbsime atitinkamais lygmenimis ir ponė Mogerinė dirb savo lygmeniu turime padaryti kuo daugiau, bet taip pat turime labai aiškiai išsakyti savo poziciją. Ir e, manęs klausė, kodėl akivaizdžiau nepasisakėme dėl Kans Montana klausimo. Bet atsakiau, kad tai yra jungtinių, jung, kad jungtinės tautos veda šis dėrybas. Klausydamasi jūsų, skaičiau e, prezidentų pareiškimus spaudai ir abu prezidentai labai aiškiai teigia, kad taip yra nesutarimų, bet mes esame pasirengę tęsti dėrybas ir tai suteikia viltį. Nes tik pasitelkdami tokius procesus mes galime pasistengti ir išspręsti tas problemas. sakiau, kad prezidentas Anasosijadis ir Turkijos Kipro vadovas Akinčiai. There was a point. Can you use a micro, dear colleague? E, Kipre nėra dviejų prezidentų. Yra Kipro Respublikos prezidentas ir tų žmonių, kurie gyvena okupuotoje teritorijoje lyderis. Ar jie vadinami Turkijo, Turkijos gyventojais ar Turkijo, Kiprė gyvenančiais turkais. Šiaip ar taip ir vienas ir kitas vadovas pasakė, kad egzistuoja nesutarimai, tačiau jie yra pasirengę toliau dėrėtis ir dirbti tais klausimais. Ir tai teikia vilčių, o mes atitinkamai tikimės teigiamų rezultatų. Ačiū. Ambassador. Ačiū, Angelina Aichos, toliau ambasadoriui žodis. Norėčiau patikslinti kai ką. Kad aš neišreiškiau nei optimizmo, nei pesimizmo. Sakiau, kad tenka konstatuoti, kad tuo atveju, jeigu e, situacija būtų išspręsta, gamtiniai ištekliai galėtų suvaidinti katalizatoriaus vaidmenį. Taip pat norėčiau paaiškinti kitą dalyką vyriausybė nėra patenkinta tuo, kaip komisija pristatė Šveicarijoje įvykusias dėrybas. Komisija privalėjo viską pavadinti tikraisiais vardais. Ir tiksliau apibriežti Turkijos vaidmenį, kuris nebuvo labai pozityvus dėl okupuojančių Turkijos pajėgų, dėl garantijų ir taip toliau. Būtent dėl to dėrybos žlugo. Vis dėlto Kipro vyriausybė yra tikrai džiaugiasi parama kurios sulaukėme e, ypač iš Europos tarybos narių. Ir netmetame galimybės e, prašyti daugiau priemonių. Viskas priklausys nuo to, kaip toliau klostysis įvykiai. Okay. Thank you. Ačiū. Ačiū abiem prelegentams. E, ačiū ambasadoriui Emilijų, ačiū kolegoms, kurie dalyvavot diskusijose. Daugiau komentarų niekas nenori pasakyti, tai tada eikim prie kito darbo tarkės punkto. Linkiu gerai praleisti likusią dienos dalį, pasidžiaugti. Toliau bendrai aptarsim 7 ir 8 darbo tvarkės punktus, abu jie skirti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui tarp ES ir Irako. 2013 sausio 17 Europos parlamentas jau pritarė tam, kad būtų sudarytas partnerystės ir kooperatyvas bendradarbiavimo sustarimą su Iraku. Bet per, po to Teisingumo teismas vadinamojo Filipinų byloje priėmė sprendimą dėl e, tarybos sprendimo netinkamo teisės pagrindo ir todėl tai paveikė ir kitus susitarimus kartu ir šitą. Klausimas gana sudėtingas, bet dabar žodį suteiksiu poniai Saifi, kad šioji pateiktų detalių šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, kaip jūs ir sakėt, dabar e, pakeistas teisinis pagrindas ir mes dar kartą turim pritarti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui tarp ES ir Irakui. Ir kartu mes galim tiesiog paminėti tokius prioritetinius klausimus kaip bendradarbiavimo sustiprinimą. Dabar e, ta e, mūsų pritarimas 13 e, metų sausio mėnesį kartu Kuveito konferencijoje ten dalyvavusios valstybės narės tiesiog pasisakė už konkrečius veiksmus. Ir todėl tas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas yra svarbiausias dokumentas visame stabil, stabilizavimo ir šalies atkūrimo procese. Tai dabar taip, čia numatyti prioritetai ES veiksmų Irake. Ir artimiausioje ateityje labai svarbu, kad ES ir valstybės narės ir toliau laikytųsi turimų susitarimų tam, kad būtų galima padėti irakiečiams. Ypač dėmesį skiriant į išlaisvit toms zonoms, gyventojų perkelimui, kartu prioritetinių infrastruktūrų atkūrimui ar sukūrimui ir kartu svarbiausių paslaugų tinklo sukūrimui. Tad labai svarbu paremti Irako visuomenę tam, kad būtų galima palaikyti e, dialogą tarp centrinės ir regioninių valdžių, kartu Kurdistano regiono valdžios organų, dalyvaujant Irako e, visuomeniai, įtraukiant ją į šalies atkūrimą ir kartu užtikrinant šalies integrumą, teritorinį integrumą. Uh, Kartu ES turėtų remti politinį dialogą su Iraku, dalyvaujant mm, pilietinės visuomenės atstovams, ypač moterims. Kartu būt, reikėtų kovoti su korupcija, e, teisingumo įtvirtinimą, sustiprinti kovą su terorizmu ir kartu siekti, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Uh, Šis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas yra pagrindas glaudinti mūsų ryšius tokiuose sektoriuose kaip švietimas, energetika, migracijos klausimai. ES dalyvavo e, įvairiose taikos misijose Irake ir kartu labai reikia remti jų konstitucinių pajėgumų e, stiprinimą. Kartu reikėtų numatyti ekonominio ir socialinio e, vystimosi tam tikrą darbo atvarkė, kuri būtų naudinga visiems irakiečiams. Reikėtų siekti, kad Irako ekonomika būtų diversifikuota, kad ji būtų tvari, kad ji, būtų, kad ji kurtų darbo vietų, ypač jaunimui. Ir mūsų Europos parlamento dokumentai irgi gali prisidėti prie, e, prie Europos, atsiprašau, prie Irako parlamentų gebėjimų ūkdymo stiprinimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar pasikeisim nuomonėmis. Keturi kolegos užsirašė kalbėti, gal būtų daugiau norinčių, jei ne, tai tada skirsiu po tris minutės kiekvienam. Pirmiausia, ponas Front. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, aš truputėlį improvizuosiu, nes prieš kelias minutės tik sužinojau, kad turiu pakeisti ponę Gomes, kurio šiandien nėra. Bet e, jeigu ji kalbėtų, tai aišku, ji pirmiausia padėkotų poniai Saifi už šią puikią rezoliuciją ir aš taip padėkoju. Irakas dar tebe žengia link demokratijos. Praėjo 15 metų nuo Huseino režimo žlugimo, e, po to beveik pusšimtmečio padėties. Aišku, žvelgiant į kaiminę Siriją, tai matom, kad Irakas padarė jau pažangą, e, kurdamas demokratinės institucijas. Antai, to pavyzdys, tai būsimi rinkimai gegužės 12-ąją. Ir mes tikimės, kad e, rinkimų rezultatai bus tokie, e, kurie įgalins tris tas bendruomenės su, sunitų, šyitų ir kurdų dirbti kartu, e, įtvirtinant įstatymo viršenybę ir kartu atsiriamant į nesenus pasiekimus. O vienas tokių pasiekimų yra toks, kad Irakas dabar jau gerai tvarkosi su Saudo Arabija iš vienos pusės ir su Iranu iš kitos pusės. Ir be to, Irakas palaiko gerus ryšius su JAV. Nes e, atvirai pasakykim, kad e, JAV vaidina labai svarbų vaidmenį palaikant dabartinį tokį stabilesnį režimą ir uh, kuriant demokratinės institucijas. Tad mes ir toliau remiam e, Iraką, jo pastangas ir kartu raginam atsisakyti mirties bausmės. Ir mes tikimės, kad po rinkimų ES ir Irakas ir toliau dirbs kartu tam, kad šalis pasidarytų e, gerovės valstybę ir taiki. Ačiū kolegė, toliau žaliųjų vardu Raimondas. Reimondas. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu angliškai. Mes pritarėm rezoliucijos projektui, joje minimi tikrai tinkami dalykai, svarbus dalykai, tokie kaip susitaikymas, korupcija, žmogaus teisų gerbimas. Ir labai svarbu, kad ES ir remtų pastangas šiuose srityse, ypač turiu galvoje įstatymo viršenybę, e, sek, sek, sektori, sek, sektaritarinių tam tikrų takoskirų įveikimą ir panašiai. Na, o dėl centrinės vyriausybės ir regioninių vietinių e, valdžios organų ryšių, tai aišku turėtume irgi mm, paremti teigiamiems poslinkiams, ypač turiu galvoje santykius centrinės vyriausybės su Kurdistanu regionu ir mes turėtume teikti paramą struktūroms, kurios dalyvauja pajėgumų e, atstatymo e, procese. Kartu pritarėm tiems punktams, kur kalbama apie mažumas, apie uh, sektarinių tam tikrų takų susiskaldimų įveikimą ir panašiai. Ir mes turėtume padėti tai turėtų būti minima. Tad tiek turim pakomentuoti. Ir dabar sutaupiau vieną minutę. Man trijų minučių net nereikėjo. Labai ačiū, kolega. Toliau. Ponas Kauso. Mes žinoma e, esame prieš šį susitarimą, nes ten kalbama apie svarbius dalykus. Atsiprašau, už šį susitarimą už susi, kalbama apie susitaikymą, apie būtinybę užtikrinti teritorinį Irako vientisumą ir galiausiai, svarbiausiai, badin, bandyti sužvelinti situaciją susidariusią po neteisėto įsiveržimo į šalį, dėl kurio žuvo milijonai žmonių, tūkstančiai žmonių. Norėčiau kai ką patikslinti. E, kalba ėjo apie krikščionis, tačiau, kad e, Atsit buvo vyktas įsiveržimas, nes buvo bandama apsaugoti krikščionis, tačiau e, ten yra ir buvo nedidelė žydų bendruomenė gyvenusi šalies pietuose. Iš viso šalyje yra apie 78 konfesijų e, atstovų, ne tik krikščionių, sunitų, šytų, įvairiausių kitų religinių konfesijų atstovų, kurie buvo persekiojami. Ir e, na, po to, po mūsų pasiūlymo, tekstas tikrai, man atrodo, pagerintas. EFDD, e mis... Ačiū EFDD vardu ponas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmiausia pranešėjai už puikiai nuveiktą darbą. Klausimas iš tikrųjų labai sudėtingas ir e, galiu tik tai sutikti, kad dabar kaip niekad labai svarbu paremti e, Irako vyriausybę. Taip, Irakas turi atsakyti tam tikrus administracinius išbandymus, kartu užtikrinti uh, E, žmogaus teisų laikymasi. Kita vertus, matėm ir neigiamų tam tikrų poslinkių dėl apskritai viso regiono padėties. Labai svarbu, kad per ateinančius parlamento rinkimus būtų atstovaujama e, kuo platesni visuomenės sluoksniai. To visiems reikia. Dabar dėl ISIS islamo valstybės, tai labai svarbu, e, kad būtų pasiektas susitaikymas šalyje. Tai irgi padės tiesiog įveikti islamo valstybę. labai svarbu, kad e, mūsų ir kitų organizacijų pastangomis būtų galima atkurti, atstatyti mokyklas, ligoninės ir panašiai. Labai svarbu e, e, kartu sustabdyti ekstremizmo apraiškas. Labai svarbu pasiekti gyventojų pasitikėjimą vyriausybę. Šioji turėtų būti kuo įtraukesnė ir e, deramai atstovauti gyventojams tam, kad nebūtų sąlygų terpti, terpti džihadistams ar, ar naujoms teroristinėms grupuotėms. Tad turėtume dėti visas pastangas, kad taip nebūtų ir dar kartą tą progą ačiū pranešėjai. Ačiū, ponė Kastaldo. Dar Čarlstanok paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Mano frakcija pritarė SAIFI pranešimui ir rekomendacijoms dėl šio susitarimo. O šiaip aš pirmininkas draugys, draugystės grupės su Afganistanu. Tai, tai aš norėčiau Aš norėčiau, kad būtų paminėti tie, tai yra taptautiniai skrydžiai į Kurdistaną. Ir dar 13 e, punktas dėl tam tikrų kolektyvinių, tam tikrų um, kolektyvinių tardymų ir, ir tiesiog e, mirties bausmių skirimo ir mirties bausmių vykdymo turiu galvoje asmenys, e, kurie veikia Daesh e, grupuotėse ir atliko Daesh nusikaltimus. Bet kai kurie asmenys ar moteris, net ir vaikai buvo tiesiog jiems įvykdyta mirties bausmė dėl to, kad ten buvo, sakykime, susituokę su ISIS nariais ar panašiai, bet čia kalbam apie rimtus pažeidimus. ISIS šiaip jau iš tikrųjų baisiausius nusikaltimus atliko, bet kad moteris susijusios vienai par kitaip su ISIS, susijusios antai praėjusią savaitę buvo uh, įvykdyta mirties bausmė 12 moterų, kurios buvo įtartos e, palaikiusios glaudžius ryšius su įsis. Tad iš tikrųjų ta mirties bausmė skiriama labai, labai į kairę ir į dešinę, turint galvoje įsis įvykdytus žiaurumus, turiu galvoje kartu ir ISIS organizacijoje dalyvavusius ES piliečius, tai e, tikrai būtų gerai, kad jie teisiami būtų sugrįžę o net ten tas vietos teisingumas prieš e, juos būtų vykdomas, nes kaip jau mano paminėta, mot, tos mirties bausmės moteriams ir vaikams tikrai kelia pasipiktinimą. Pranešėja, labai ačiū kolegoms už visas pastangas, prieimiau domin. Uh, Iš tikrųjų, Irakas turėtų būti ES e, išorės ryšių prioritetas ir kad ES turėtų padėti šiai šaliai atsikūrti ir pritarėm pakeitimams šitą linkmę. Ta proga taip mes dirbom ir dar patirbėsim kartu su šešėliniais pranešėjais ir labai ačiū Jums už tai. Ačiū dabar. Kokie darbai pakeitimus galite teikti iki balandžio 26 dienos 11 valandos ir greičiausiai birželio 7 balsuosim AFET komitete, birželio 12, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama dėl šio pranešimo greičiausia po vasaros atostogų plenarinėje sesijoje. Tad tokie darbai, čia dar datos negalutinės, bet maždaug stengsime jų nustatytų laikytis. Tai tiek. O dabar galim eiti prie kito darbo tvarkės punkto. Čia e, vėl 10 minučių truputį suvėlino Danielės Vijoti pranešimas iš biudžeto komiteto. Ačiū, kad atvykote. Mūsų kolegė Vijoti yra pranešėja dėl 2019 metų biudžeto ir išlaidų prioritetų. Mūsų AFET komitetas patvirtins nuomonę ir mes susitelksime ties išlaidomis išorės veiksmų tarnybai ir e, kalbėsime apie daugiametę finansų, finansinę perspektyvą. Taigi pirmiausiai pana žodis ponui Vijoti, o po to apie pranešėjų ponui Vijai. Ačiū. Ačiū komitetui, kad pakvietėte mus, mane. Kalbėsiu labai trumpai, nes norėsiu išklausyti jūsų nuomonės. Norėtųsi išklausyti jūsų nuomonę, taip pat šešėlinių pranešėjų nuomonės ir jūsų komiteto pranešėjų nuomonę šiais klausimais. Nu, aš norėčiau tik pabrėžti, kad mūsų biudžetas turi būti toks, kuriam pritartų didžioji dauguma komitetų ir frakcijų ir kad tas biudžetas būtų pagrįstas plačių konsensusu. Tai yra svarbiausias dalykas. Na, o dabar labai trumpai e, tos temos, kurios mums svarbios ir e, tie aktualūs dalykai. Gairės buvo pristatytos kovo mėnesį ir dėl jų buvo balsuota, buvo atsižvelgta į ankstes, anksčiau užsakytas nuomonės. Aš labai dėmesingai e, klausysios nuomonių ir mes aptarsime e, antrą mokėjimą e, Turkijai, tai sudaro 3 milijonus eurų. Komisija ketina finansuoti iš, iš ES biudžeto paimdama vieną trešdalį, o dvi, du trešdaliai šios sumos e, bus iš valstybių narių įmokų. Taryba tam pritarė. Kai kurios valstybės narės netgi pageidautų kad visa ši suma būtų skirta iš ES biudžeto. Turiu galvoje mokėjimą Turkijai. Tai reiškia, kad tokiu atveju reikėtų sumažinti išmokas kitose srityse. Ir dėl to e, gali būti pasiekmių nuostatoms išdėstytoms ketvirtajame skyriuje. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai su saugumu susijusius iššūkus. E, komisija parengė iniciatyvą gynybos klausimų ir ketina įstengti Europos gynybos fondą. Mes norime pritarti šiai iniciatyvai, bet norime labai aiškiai pasakyti, kad ši iniciatyva turi būti finansuojama iš nepriskirtų lėšų, o ne perskirstant lėšas iš esamų programų, nes tai reikštų, kad reikėtų mažinti lėšas toms programos, kurios jau gyvendinamos ne vienerius metus. Ir dar turime pagerinti kaiminystėj skirtas priemonės ir jų veikimą. Turime atsižvelgti į dabartinius įvykius pasaulyje, atsižvelgti į saugumo politiką. Priemonė skirta uh, Palestinos valstybė UNVA yra labai svarbi. Uh, nes JAV administracija e, kiekvienais metais jau neskirs lėšų UNRAI. Todėl turime pagalvoti, kaip e, užtikrinti UNROS tolesnį veikimą, kaip e, užpildyti šią spragą. Europos Sąjunga turi vadovauti šioms diskusijoms. E, suprantama, ES bus ne vienintelė, kuri neš šią naštą, bet ES atliks sprendžiamą vaidmenį. Bruselėje rytoj vyks konferencija Sirijos klausimų. Bus nagrinėjamos finansavimo iš ES biudžeto pasiekmės. turime pagalvoti, kokius išteklius ES galės skirti ateityje. E, nereikėtų sumažinti mokėjimų kitose srityse, bet vis tiek kažkaip reikia užpildyti šią spragą. Lėšos reikalingos pabėgėliams Turkijoje ir reikalingos e, gynybos priemonėje. Taigi tuos dalykus reikia atsižvelgti. Ačiū. Ačiū kolegai Vijočiui, ačiū Jums už įžanginės pastabas. Kaip sakėte, nekantraujate išgirsti mūsų nuomonę. Taigi pirmiausia suteiksiu žodžiu, žodį ponui Benifei, po to ponui Tanok ir Kastaldo. Jie jau pareiškė pagėdavimą kalbėti. Pone Benifei, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Ačiū, ponė Vijoti, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad pristatėte 2019 m. ES biudžeto prioritetus. Tarptautinė situacija nuolat keičiasi ir kelia mums naujų iššūkių. reikia, kad situacija pasaulyje pagerėtų. Jūs minėjote ir UNRA, ir Sirija, ir Šiaurės Afrikoje šalims reikalinga pagalba. Kalbėjome ir apie Libiją, kurioje situacija yra nestabili. Gali atsirasti daugiau e, teroristinių organizacijų. Na ir su pabėgėliais dažnai elgiamės e, nežmoniškai nestabilumas E, situacija Turkijoje, e, vakarų Balkanuose vyksta struktūrinės problemos, taip pat reikia atsižvelgti į situaciją Ukrainoje. Dabar labiau nei bet kada anksčiau turime turėti bendrą politiką, bendrą tvirtą, vieningą užsienio politiką kad galėtume tvirtai jaustis, kai yra tiek daug iššūkių. Štai e, Rusija irgi elgesi taip, kaip jai naudinga ir labai dažnai e, visą tai daro neigiamą įtaką mūsų vertybėms. O kad kovotumėme su tuo reikalingi ištekliai. Ponas Vijotis jau paminėjo keletą dalykų, kurie yra svarbus, o aš manau, kad e, mums netidėliotinai reikia skatinti demokratiją, pagrindinį, užtikrinti pagrindinės laisvės ir teisės viršenybę. Atsparumas, stabilumas turi būti skatinamas kaimininėse šalyse. Reikia kovoti su terorizmu, su skurdu kovoti su migracijos priežastimis ir visų šių kitų problemų priežastimis. E, netrukus kalbėsime apie plėtros, ES plėtros dokumentų paketą. Buvo pateikta labai svarbių pasiūlymų ir ES siekiame skatinti investicijas, e, ES tinklų priemonė, Erasmus programos. Visa tai reikalinga siekiant pagerinti jaunimo situaciją. Šios iniciatyvos labai svarbios ir tikimasi, kad jos išliks svarbios, e, kalbant apie finansavimą. Taip pat finansavimas Balkanų šalims po 2020-ųjų svarbus dėl lėšų Turkijai, gal reikėtų ją sumažinti. Nes atsižvelgiant į dabartinę situaciją turime užtikrinti ir e, kitokį požiūrį. Gal reikėtų kitaip savo lėšas paskirstyti. Ir tai turėtų būti padaryta automatiškai. Jeigu turime daryti atsitraukti, tai, tai turėtų turėti poveikį ir finansavimui. Kai kuriuos išteklius reikėtų padidinti. Turime kaiminystės priemonę, kuri yra labai svarbi. Patiriama sunkumų, strateginių sunkumų ir norėčiau paminėti rytų partnerystės priemonę, Gruziją, Moldovą. Visos šios šalis mums labai svarbios. Visame pasaulyje turime tvirtai išsakyti savo vertybės. Vis didėja grėsmė pagrindinėms teisėms ir laisvėms dabar nepakankamai finansuojame misijas. Kai kalbame apie pabėgėlius Turkijoje, dabar patvirtintas antras trijų. Trijų milijardų mokėjimas. Reikėtų kalbėti ir apie kaiminystėj skirtą priemonę. Lėšos pabėgėliams turi būti skiriamos tuo met, kai tam pat, taip patvirtina parlamentas. Įprastinė tvarka. Rytoj Briuselėje vyks konferencija dėl Sirijos. Turėtume dar kartą panagrinėti šią situaciją ir padidinti savo paramą visose įmanomose srityse. Prezidentas Trumpas teigė, kad nefinansuos daugiau UNROS. Taigi mes turėtume padidinti paramą, nes e, Palestinos e, valstybė turi tęsti savo darbą ir e, kovo mėnesį įvyko konferencija tuo klausimu Romoje. turime padidinti finansavimą išorės veiksmų tarnybai. Ir išorės veiksmams pasauliui reikia labiau dalyvaujančios Europos. Mes turime turėti pakankamai išteklių, kad galėtume įveikti šios pasauliui kylančius iššūkius. Turime spręsti daug problemų Nemažai dalykų jau paminėjau. Na ir žinoma, mes savo darbę sustelksime taip pat ties tais klausimais. Ačiū. Pranešėjai komitete, ponui Benifei. Dar paprašė žodžio ponia Alijo Mori, ponas Galeris. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Visi iš APP kalbėtojai. Ir turime baigti šio klausimo svarstymą lygiai pusę šešių. Žodis pirma, ponė Alijo Marija. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas pastabų. Biudžetas yra vienintelis kriterijus atspindintis e, e, valią vykdyti tam tikrus politinius sprendimus. Todėl biudžetas susikvėtas svarbiausios e, ašys. Noriu paklausti jūsų, ponia pranešėjau, tai, kad e, e, gynybiniai poreikiai nustumti į antrą planą, na, man tai atrodo pasirinkimas, bet gal jums atrodo tik tiesiog pristatymas prioritetų, bet saugumo ir gynybos. E, poreikiai, interesai yra labai svarbus ir mūsų vaidmo Europos piliečių uh, santykius Europos piliečiais yra juos ginti. Ir kol mes nesustiprinsime ES gynybinių pastangų, e, kol tas e, klausimas bus nustumtas į biudžeto paraštės, tikrai ne, nepradėsime įgyvendinti tikros Europos gynybos politikos. Kita pastaba dėl e, pabėgėlių iš Turkijos. Be abejo, pabėgėliai yra labai svarbi tema, bet daugiausia žmonės atvykstantis iš Turkijos yra iš, visai iš Sirijos. Daugelis tų žmonių e, bando dabar grįžti. Tačiau e, nekalbame apie e, e, atvykėlius iš kitų Euro, Afrikos šalių, Etijopijos ir kitų Afrikos šalių regionų. Ir tuose šalise ateityje bus daug daugiau problemų. Tai taip pat šiuo atveju kalba eina apie pasirinkimą ir orientaciją. E, Negalime teikti tiesiog taip vienašališkai, kad prioritetas orientacinis, ar esne kryptis pabėgėliai iš Turkijos. Dar vienas dalykas. E, kaiminystės politikos finansavimas, pa, pagalba kaiminėms regionams. Aš sutinku su tuo, bet negalime ignoruoti būtinybės imtis papildomų pastangų Afrikos šalių labui, jeigu nenorime sulaukti ženklios pabėgėlių bangos kurie atplūs dėl demografinių problemų, dėl nestabilumo, dėl prasto valdymo, dėl e, prekybos žmonėmis, tai yra poreikis. Dar vienas dalykas - bandymas teikti, kad ES e, mm, bandys kompensuoti e, finansavimo sumažėjimą iš jungtinių valstijų, didindama e, finansavimą. Mes tarsi tampame jungtinių valstijų finansų skilė, padarytos finansų skilės kamšytojų. Man tai netinka. Ačiū. Toliau žodis ponui Mavridės. Dviems minutėms, prašau. Man galbūt ir neprireiks dviejų minučių. Turiu trumpą ir konkretų klausimą. Man nereikia dviejų minučių. Ar jūs girdite mane? Mums šią kalbant, beveik 200 tūkstančių žmonių buvo išvaryti iš Afrino į kaimininius regionus. Jų, jiem reikia nedėlsiamos pagalbos. Ką mes galėtume padaryti, ką mes galime pasakyti tiems žmonėms, nes tiek daug kalbame apie pabėgėlius. Toks mano klausimas, labai konkretus. Ar galėtume skirti dalį iš 3 milijardų, kuriuos duosime Turkijai, galime numatyti dalį tų pinigų kurdų vietos valdžiai, kad ji galėtų spręsti tą situaciją ir pasirūpinti kai kuriais būtiniausiai pabėgėlių poreikiais, kurie, kuriuos turkų pajėgos išvarė iš Afrino. Ačiū pusantros minutės jums prireikė, ponas Galeris, kurio, kuris vakar šventė savo gimtadienį. Sveikinimai. Ačiū. O šiandien suina 19 metų mano buvimo Europos parlamento nariu. Turiu, noriu pas, išsakyti mintį pranešimo autoriui ir pratesti uh, E, ką tik išsakytus komentarus dėl gynybos ir saugumo. Negalime spręsti to klausimo permestami permesdami lėšas iš kitų sričių, reikia plataus sutarimo taryboje ir parlamente. E, buvo būtina aktyvuoti PESCO. PESCO buvo aktyvuota. Jei pažvelgsite į sutartį, matysite, kad ten labai aiškiai pasakyta, kad administracinės ir operatyvinės išlaidos PESCO veiklai turi būti skirtos iš ES biudžeto. Ir komisija jau pateikė pasiūlymų šio, šio klausimu, jūs visi juos žinote. Todėl mes turime nustatyti prioritetus ir tai turi tapti prioritetu busimajame biudžete. bei taip pat ir kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Tai turi joje atsispindėti. Mes to imamės ne dėl to, kad neturime ką veikti, ar dėl to, kad nežinome, kur dėti pinigus, bet dėl to, kad pasaulinė situacija pasikeitė. Ir politinis požiūris į biudžetą turi atsispindėti ir biudžeto komitete. Ačiū, žodis ponui Degrandės, paskui suteiksime žodį pranešėjai, bet turime e, kalbėti kiek manoma glaučiau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu labai trumpai, bet noriu pasinaudoti tą galimybę, kad čia yra ponas Vijoti. Kaip atsakingas už Latino Amerikos e, klausimus savo frakcijoje noriu pasakyti, kad pristatėme eksperimentinį projektą pavadinimu ekonominės ekonomika po konfliktų Kaip žinote, sulaukime daug paramos iš e, finansavimo institucijų, tačiau to nepakanka. Tas eksperimentinis projektas numato e, tvarių ekonomikos modelių kūrimą Europos bendradarbiavimo kontekste bus labai svarbus, sprendžiant situacijas, pokazlitinę situaciją šalise. Kai kurie FARC, buvę FARC nariai m, įvykdė žmogžudyšių, negalime leisti, kad tai toliau pasikartotų, kalbame apie e, zonas po konflikto, kuriuose valstybės nėra. Norime dalyvauti tikos kūrimo pastangose, e, tvariuose projektuose, akcentuodami tarptautinio bendradarbiavimo išteklių svarbą. Bendradarbiavimas turi apimti techninę e, pagalbą, vystomąją pagalbą. Aš manau, kad tai E, gera proga, tai svarbus projektai ir norėčiau, kad, kad, na, kad būtų įvertinta realistiškai šie poreikiai ir biudžeto kontekste. Tikiuosi, ponė Vijoti, kad jūs laikysite tai politinę svarbą ir kad e, tinkamai svarstysite tą klausimą. Pirmininkas, ačiū, matau, kad daugiau komentarų nebėra. Pone Vijoti, žodis jums greitai užbaigti. Turite keletą minučių. Noriu padėkoti visiems kurie, kolegams, kurie pasisakė. Ir kaip ir prašėte, bandysiu sutelkti dėmesį į keletą svarbiausių dalykų bendradamas su ponu Benefijai, aptarsiu visus kitus e, dalykus, bet jūsų dėlis tikrai man padės rengiant pranešimą. Visų pirma, noriu aiškiai pasakyti, kad aš nemanau, jog saugumas ir gynyba yra antraeiliai lyginant su kitais poreikiais ar sritimis. Aš tai paminėjau, išvardintas, žardimas klausimus kaip, kaip antrą punktą, bet tai nereiškia, kad jie nesvarbus. Uh, norim, kad būtų finansuojami kai kurie poreikiai iš, panaudojant lėšas, kurios liko praeitame biudžete. Jeigu šalis nori finansuoti naujų, naujus poreikius, reikės naujo biudžeto. Jei valstybės norės simtis naujų užduočių, kurti naujus projektus, tuomet jos turės įsipareigoti ES biudžetui. Be abejo, kažkur Tuomet reikės apkarpyti išlaidas, viskas taip veikia. Turime padaryti viską, ką galime. Rengdami biudžetą, bet turime taip pat aiškiai pasakyti. Pavyzdžiui, kalbėdami apie gynybos projektus, jie turi būti visapusiškai finansuojami. Aš sutinku su jūsų komentarais dėl susitarimų dėl 3 milijardų eurų, kad jie galėtų būti skirti ne, ne tik pabėgėliams iš Sirijos, bet taip pat ir kitų problemų sprendimui. Mes tai esame minėję ir kalbėję apie tai ir anksčiau. Sakėme, kad ta, ta, tos pinigus turi panaudoti organizuotos pilietinės visuomenės organizacijos, taip pat ir kurdų bendruomenės atstovai. Žinome, kad Sirijos pilietinė visuomenė jos organizacijos atstovai Turkijoje nelengvai užsitikrina prieigą prie tų pinigų. Mes žinome taip pat ir padėti Afrikos kai kuriuose regionuose, žinome, turime e, sutelkti dėmesį į svarbiausius migracijos maršrutus ir, ir spręsti problemas, ku, ku, ku, kurios kyla dėl padėties Afrikos šalise. Kaip būdamas italas, aš puikiai žinom tas problemas ir man jos tikrai rūpi. Pirmininkė, noriu padėkoti Jums už prieimimą ir už Jūsų dėmesį. Ir tikiuosi, kad ateityje visi drauge užtikrinsime, jog mūsų parlamento prioritetai būtų surašyti tinkamai šiame biudžete. Ačiū kolega už šiltus žodžius, ačiū, kad atvykote į FED komitetą ir sėkmės tolimesnėme jūsų svarbiame darbe. Kolegos, ačiū visiems už dalyvavimą šiame keitimėsi nuomonėmis. Ir periname prie kito darbo atvarkės punkto. Herzlich willkommen. So we need a new glass yes, here. Yes. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now... Ponios ir ponai, brangus kolegos, prieėm prie dešimto darbo atvarkės punkto ir tą progą noriu pasveikinti komisijos narį Johannes Han, kuris yra dažnas svečias mūsų komitete. Ir šiandien ponas Johannes Han pateiks keletą plėtros dokumentų, kuriuos patvirtino komisija praėjusią savaitę. E, taip, labai malonu, kad komisijos narys e, atvyko. Labai gerai, malonu jūs matyti, tačiau būtume norėję jūs matyti mūsų komitete dar pirmadienį Strasbūro sesijoje nes e, iš tikrųjų labai gera proga su komisaru aptarti plėtros e, dokumentų ar plėtros ataskaitas. Jeigu aš teisingai žinau, jūs praėjusią savaitę lankėtės vakarų Balkanų šalyse. Ir kartu mūsų atstovas ten lankėsi, tai tada išgirsim jūsų įspūdžių. Dabar pirmiausia apie Dešimt minučių suteiksiu ponui Hanui, o po to tada kitiems norintiems kalbėti. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties, praėjusi savaitė nebuvo pati idealiausia, turiu galvoje įvairius renginius, um, organizavimą. Tai buvo įvairiausių įvykių renginių e, mišinys buvo, ne visi jų, ne visuose pavyko sudalyvauti, bet aš aišku stengiuosi atvykti ir į frakcijų posėdžius ir kitus. E, tik iš ties bus progų, aišku, tikiuosi ir stengsiuosi, kad kitą kartą taip mm, nebe, nebebūtų, kad aš negalėčiau atvykti į komitetą. Tad tokie buvo mano žodžiai įžanginiai. O dabar pasinaudosiu progą ir pateiksiu Jums informacijos apie plėtros dokumentų paketą. Turbūt jau ne vienas Jūsų perskaitėt juos. Kartu tą progą noriu pasveikinti ambasadorius atvykusius į posėdį. Komisija šį dokumentų paketą patvirtino praėjusią savaitę. Aš pats lankiausi Skopijoje, o po to vyriausioji galiotinė ponia Mogerinė irgi lankėsi e, kitos, tai vienoje ir kitoje valstybėje. Mes stengiamės, aišku, koordinuoti veiksmus kartu su tarptautinėmis įvairiomis finansų institucijomis. Na, o kalbant apie tarptautinės finansų institucijas, tai čia turiu tas, kurios su klausimu susijusios. Dabar plėtros dokumentų pakete įvertinama padėtis e, tam tikrose valstybėse, daromos tam tikros išvados tai yra įvertinama padėtis iki 2018 metų sausio kaip galutinės datos. Čia įvertinto padėtis įvairiuose srityse - teisinės valstybės e, principo laikymasis, e, e, ekonominė valdysena, administraciniai gebėjimai. Dabar vakarų Balkanams ir Turkija komisija atliko vert, atžvilgių atliko vertinimus ir mes bandom, bandėm sinchronizuoti veiksmus. Dabar buvo e, vieną, vieną kartą kas pusantrų metų tiesiog parengta ataskaita, o šiaip paprastai kas metus atliekama. Dabar ką rodo šie dokumentai? Tai čia kalbama apie mm, svarbiausią tikslą kaip stabilumo eksportą į mūsų kaimininės valstybės. Ir dabar vasarį apie tai jau buvo kalbama ir vėlgi įvertinta e, politikos padėtis. Šita ataskaita, e, joje vertinama tikrovė, kartu turint tam tikrą viziją ir daroma išvada, kad mūsų ta politika šalių atžvilgių duoda, davė jau tam tikrų rezultatų. Ypač turiu galvoje buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir um, Albaniją. Mm, jau dabar kelias tarsi atviras dėryboms, tačiau atkreipiamas dėmesys dar į tuos darbus, kuriuos dar reikia nuveikti. Mes rėmėmės konkrečiais faktais, darydami išvadamas. Albanija E, padarė nemažų, e, nemažos pažangos tam tikrose skyriuose, įveikė tam tikrą politinį susiskaldimą, pasiekė nemažai, įdėgė nemažai reformų, ypač darbo, užimtumo reformų, tačiau rezultatai dar iki galo netenkina. Tad yra dar e, ilgas kelias tiesiog E, dar, darbų nemažai reikia nuveikti. Bet e, tai įvertinus, įvertinus padėtį, tokia išvada padaryta, kad pažanga paprastai yra konkreti pažanga, tam tikros ryties pažanga. Bet kita vertus, čia svarbu yra kokybė, o ne greitis. E, plėtra Tai iš tikrųjų procesas, kuris visom šalims išeina į naudą, tiesiog suteikia daug galimybių, daugiau galimybių ES piliečiams ir įmonėms. Ir mūsų vakarų Balkanų partneriai puikiai žino, kad plėtra bus, jeigu abi pusės iš to gaus naudos ir kad reikės, aišku, įveikti svarbiausius išbandymus, iššūkius tam, kad būtų padaryta pažanga. Ypač reikia nuveikti e, įstatymų laikymuose, kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumu srityse. Kartu reikia pagerinti tom šalims E, verslo ir investicijų sąlygas, spręsti nedarbo, ypač jaunimo nedarbo problemas, e, sujungimo darbo tvarkė ir kiti darbai dar laukia nuveikti. Tad e, taip komisija vertina Balkanų valstybių ekonominės reformas, teikia tam tikras rekomendacijas. Ir galiausia, visos tos valstybės ir toliau turėtų dirbti e, susitaikymo klausimais, gerų ryšių su kaiminėmis palaikymo klausimais. Tad e, tai buvo vertinama ir tai yra irgi sąlyga stojimo į Europos Sąjungą. Mes labai aiškiai tą nuostatą įvardyjom dokumentų pakete ir galima paminėti keletą pasiekimų, turiu galvoje tam tikrą dvišalių ar daugiašalių santykių padėtį. Gerbėmieji nariai, dabar ta mūsų vakarų Balkanų strategija mes e, įvardijom svarbiausius dalykus, kuriuo darbus, kuriuos turi atlikti e, visos tos valstybės. Ir galiausia, kalbant apie Turkiją, mūsų analizė rodo, kad ši šalis labai tolsta nuo Europos Sąjungos, ypač turiu galvoje įstatymo viršendybės, pagrindinių teisų laikymasi. E, Europos Sąjunga kartu vis raginu Turkiją atsisakyti, mm, tai yra mm, tiesiog pagerinti padėtį, bet kita vertus Turkija lieka ir išliks e, strateginis partneris įvairiose bendro interesų srityse. Ir Čia paminėtini mm, Turkijos veiksmai, tiesiog sudaryti sąlygas beveik 3 milijonams pabėgėlių ir ES padeda Turkijai tvarkytis su tuo darbu. Dabar tas plėtros dokumentų paketas paskeltas praėjusią savaitę, tačiau tuo darbai nesibaigė. E, Gegužė 17 Tai Sofijoje numatytas aukščiausio lygio ES ir Vakarų Balkanų valstybių susitikimas ir ten bus galima prisimti konkrečius įsipareigojimus ir apie tai kalbėti piliečiams. Kartu tas renginys bus gera proga sustiprinti ryšius tarp ES ir Vakarų Balkanų e, valstybių, turiu galvoje skaitmeninį sujungimą. Visą tai išeis e, į naudą ne vien tik tai šio ano regiono gyventojams, bet ir visai Europos Sąjungai. Ir tą progą aš noriu Jums padėkoti už nuolatinę Jūsų paramą e, plėtros klausimais ir tikimės, kad dabar jau galima bus e, kalbėti apie stojimo dėrybas. Labai ačiū, Johannes Hanai, ačiū, kad laikėtės griežtai dešimties minučių laiko, o dabar siūlau pasikeisti nuomonėmis. Dabar tokia sudėtinga procedūra šiuo atveju bus taikoma. Aš paklausiu, kas norės kalbėti, kiek minučių kalbėti ir čia tiesiog matematinių principų paskirstysiu laiką, net, bandykit, net, net nebandykit bandyti to, toliau dar prašyti ar peržengti laiką. Pradėsim nuo Edvardo Kukano 3,5 minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos. Nekartosiu to, ką jūs sakėt pradžioj, bet pritariu pirmininko žodžiams. Labai svarbu, kad e, to, tokie, e, tokie mūsų santykiai nebepasikartotų ateityje. Vakarų Balkanai buvo mūsų darbo tvarkė jau kuris laikas. Ir čia Rugsėjo mėnesį komisijos pirmininko Junkerio kalboje e, buvo įvardint, įvardyti, įvardytos to šalis kaip svarbus ir toliau vėlgi jūs paminėjot vasario e, mėnesio strategiją, kartu dabartinės pirmininkaujančiosios valstybės svarbus prioritetas. Mes ir toliau turėtume tęsti šį procesą, turėtume strategiškiau įsitraukti į santykius su šio regiono šalimis. Taip, e, pažanga jau padaryta. E, ypač man malonu, E, skaityti tas rekomendacijas, kur raginama atnaujinti dėrybą su Makedonija ir Albanija, nes tos dvi valstybės daug padirbėjo, kad patenkintų rekomendacijas. Tad tas sprendimas buvo labai svarbus ir tikiuosi, kad taryba jį patvirtins. Nes reikia konkrečių apčiopiamų žingsnių. Uh, jais remtis, bet kartu mes turėtume išdėstyti aiškius e, lūkesčius, e, kuriuos reikės pasiekti. Mes turim mm, užsitikrinti, kad būtų įdėgiamos e, reformos, e, teisinės valstybės, pagrindinių teisų laikymosi kontekste. Tai minima plėtros dokumentuose šių valstybių atveju kartu ir kitų e, valstybių atveju. Reikia stiprinti demokratinės institucijas, kovoti su korupcija, užtikrinti pilietinės teisės. Visos, visos šio regiono valstybės turi vienokių ar kitokių problemų šiuose minėtuose srityse. Kartu reikia e, gerai spręsti dvišalius šalius šių šalių santykius, palaikyti gerus kaimininius ryšius. Ir ES čia gali ir turėtų padėti regionų valstybėms, sprendžiant jų vidaus e, disputus. Ir kita vertus, kai kurios valstybės narės turėtų parodyti daugiau atsakomybės. Ir aišku, dar baigdamas pasakysiu, kad stojimas į ES ne, nebus įmanomas neišsprendus tam tikrų valstybių narių dvišalių santykių. Ir pon, ponas Priedo dar manęs paprašė už jį pakalbėti vėliau. Ačiū. Edvardai, toliau ponas Picula iš socialdemokratų frakcijos pustrečios minutės jums skiriu. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisarė socialdemokratų frakcijos vardu, sveikinu Jūs E, atvykus pas mus ir aš apgailestauju, kad nepavyko šito plėtros dokumentų paketo aptarti mūsų komitete praėjusią savaitę. Labai e, svei, džiaugiuosi rekomendacijomis Makedonijai ir Albanijai, nes tos valstybės iš ties e, įgyvendino ne vieną reformą. Kartu reikia glaudinti tuose valstybėse dialogą tarp vyriausybės ir pilietinės organizacijos. Uh, E, organizacijų. E, pažanga padaryta ir kartu reikia pripažinti e, vyriausybės pastangas. Alba, apie Albaniją irgi pasakytina panašiai. Albanija padarė nemažai pažangos kitose prioritetinėse srityse. Uh, ir Albanijos patirtis bus naudinga kitoms regiono valstybėms. Reikia pripažinti ir Juotkalnyjos padarytą pažangą. Kai Juotkalnyje įgyvendins visus reikalavimus, tai jai nedelsant bus galima suteikti narystę. Dėl Serbija, nepais, Serbijos nepaisant įvairių e, nuogastavimų, kritikos, e, vis dėlto padėtis tebelieka trapi. E, ir reikia sustiprinti padėti, ne, pagerinti padėtį ne vienoje srityje. Deja, tebėra konstituc, konstitucinių ir tam tikrų politinių stabdžių, kurie neleidžia šaliai žengti Europos Sąjungą. Dėl Kosovo, tai komisija jau įvertino padėtį praeisiais metais Čia reikėtų dar e, tam tikrų daugiau pastangų teisinės valstybės ir kitose srityse, bet reikia kartu įvertinti ir pažangą. O dabar Kati Pyri vardu norėčiau pakomentuoti ataskaitą apie Turkiją. Dabar taip e, buvo surinktas referendumas naujos konstitucijos pataisos atžvilgių, neįsileidžiant tarptautinių stebėtojų, nėra numatytų saugiklių ir todėl kai kurios valstybės narės kreipėsi į komisiją įvertinti padėtį ir ponas Junkeris bei Mogerini pažadėjo tą padaryti, tačiau nepadaryta politinių tam tikrų išvadų. Jei dabar naujoji konstitucija Turkijos bus įgyvendinta, tai ES turėtų formaliai sustabdyti stojimo procesą. Tai klausimas tada, ar e, komisija ir toliau padarys tas pačias išvadas po, po metų svarstymo. Ačiū, ponas Picula, toliau ponas Tanok. EKR frakcijos ir Juotkalnijos klausimų koordinatorius. Ačiū, norėčiau padėkoti komisijos nariui Hanui. Taip pat dėkojame už dokumentus dėl šalių kandidačių. Praėjusią savaitę aš irgi dalyvau posėdėje Strasbūre. Ir bet džiaugiamės, kad dabar galime aptarti šį su ES plėtra susijusį klausimą. Aš atstovauju Junktinė karalystė, kuri išstos iš ES. Suprantama, pritariu tam, kad Makedonijai e, leista pradėti dėrybas ir kad jau galima įveikti tas kliūtis. Albanija taip pat e, gavo panašų vertinimą dėl Albanijos ir Jotkalnyjos. Aš esu pranešėjęs šių šalių klausimų. Buvo rastas susitarimas dėl pasienio su Kosovu ir sėkmingai išrinktas Jotkalnijos prezidentas kai dėl juotkalnyjos yra pasiekta didelė pažanga. Beveik visi maždaug 30 skyrių yra, aptar, yra atviri, kai kurie jau buvo aptarti. E, pirmininkas Junkeris išsakė perspektyvą, dėl kurios kyla šiokių tokių abejonių bet tai yra daugiau bendro pobūdžio pastabos ir tikslios datos dar nėra, kada ir ar Juotkalnyje taps ES nare. Manyčiau, kad tai galėtų būti po penkerių, aštuonerių metų. E, žinoma, nėra labai gerai, kai šaris ilgai negali uh, įstoti Europos Sąjungą arba kaip po to priimamos visos kartu. E, šalyse yra skirtingų problemų. Reikia stiprinti teisės viršenybę, demokratiją, gera valdysena, visa tai yra ta bendra tema. Taip pat reikia kovoti su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, žiniasklaidos laisvė, mažumų teisės yra svarbus dalykai. Pritariu kolegai dėl to, kad Turkija išlieka problemiška. Anksčiau e, Kip, nuolatinis Kipro atstovas kalbėjo apie problemas išskirtinėje ekonominėje zonoje, kai e, Turkijos laivynas privertė e, kitos valstybės narės įmonę nutraukti savo veiklą. E, Ta įmonė atliko dujų ir naftos žvalgybą. Be to, Turkija NATO narė perka e, raketas iš Rusijos. Daugybė civilių yra perkelti. Ir jeigu visa tai vyks toliau, Turkijos teisė dėrėtis dėl įstojimo į Europos Sąjungą bus rimtai aptarta tame tarp ir šiame parlamente kolegos, maždaug 20 iš jūsų norėtų kalbėti. Prašyčiau laikytis nustatyto limit, laiko limito. Toliau dvi su, pusės, dvi su pusė minutės yra skiriamos ponui Mezeriks. Ačiū. Pritariu beveik visiems dalykams, kurie buvo išsakyti. Komisija nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio deda daugiau intensyvesnių pastangų dėl to, kad situacija vakarų Balkanuose pasikeistų. Mes tuo tikime. Pritarėme ir Bulga, pirmininkaujančios Bulgarijos įsipareigojimui. Taryba ruošiasi pritarti Makedonijos ir Albanijos e, pozicijai. Vertiname šį principą, tačiau nesinorėtų, kad kai kurios valstybės e, negalėtų įstoti Europos Sąjungą vykdydamos labai svarbes reformas savo šalyje. Ir kitais metais vyks rinkimai į ES parlamentą. Ir kandidatai, kai prisistatys savo valstybėse narėse, tai ši tema galės būti labai svarbi. Dar norėčiau pabrėžti, kad visiškai pritarėme tiems prioritetams, kurie yra išdėstyti komisijos ataskaitoje. Teisės viršienybė, demokratinės institucijos 23 ir 24 skyriai, kurie yra labai svarbus jų atkalnyjei. Jie yra netgi esminiai Taigi tikiuosi, kad mes laikysimės tų pačių principų ir ES viduje, ne tik kalbėtume apie narystį siekiančias šalis. Ir dar norėtume, kad būtų dedama daugiau pastangų aplinkosaugos ir energetinės politikos rytise. Nes tai irgi aktualus stojančiams šalims. Todėl norėtume, kad tie klausimai taptų prioritetiniais. Ačiū, ponė Mezarič. Suprantama, viskas priklausys nuo to, kas bus tie kandidatai. E, kai dėl špicen kandidat. Ponas Kastaldo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, šis, šis dokumentų rinkinys yra pateiktas parlamentui tvirtinti praėjus savaitėjai. E, mes su mumis reikėtų elgtis kaip su tikrais partneriais. Europos Sąjunga kritikuojama, kritikuojama ir jos plėtros politika, Ypač tai daro tos šalis, kurios e, neketina tapti ES narimis. Pavyzdžiui, kalbant apie Turkiją, kuri įtraukta į šią ataskaitą. Nėra prasmės laikyti Turkiją valstybę kandidatę, turėtume bendradarbiauti su Turkija. Yra tokių sričių, kuriuose privalome bendradarbiauti, pavyzdžiui, migracijos srityje. Kai dėl tinkamos e, sistemos, kalbant apie tapimą ES nare, tai reikėtų pasakyti, kad Turkija jau neįgyvendina tų sąlygų, kurios leistų jai tapti valstybę nare. Dėl juotkalnyjos visai neseniai grįžau iš Podgoricos. E, Juotkalnyje eina europiniu keliu. Tai yra toliau Serbija. Ji taip pat eina ES link ES, bet jos statusą dar reikėtų įvertinti. Vakarų Balkanų šalis pasiekė pažangos. Bet reikėtų panagrinėti tą pažangą atskirų, atskiros politikos rytise. Dėl e, Makedonijos buvusios Jugoslavijos Respublikos, taip pat e, dėl Albanijos Rytų Balkanai yra Europos sudėtinė dalis ir ateityje to šalys taps ES narėmis. Mes turėtume rimtai dėrytis dėl 23-24 straipsnių, bet turėtume e, išlaikyti tą ES narystės perspektyvą. Tik tokiu būdu galėsime greičiau pasiekti sėkmės. Ačiū, Fabio. Kastaldo. Dabar e, frakcijų atstovai pranešėjai. Panas David McAllister pranešėja Serbijos klausimu. Gerbiamasis komisijos narys, pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. E, perskaičiau ataskaitą savaitgalį ir galiu pasakyti, kad pritariu išdėstytoms mintims. Tos šalis ir toliau remiasi nustatytais kriterijais, nustatytomis sąlygomis. Ačiū, kad tie dalykai yra išsaugoti. Pritariu jūsų situacijos vertinimui Serbi, Serbijoje ir Juotkalnyje. Tai yra dvi šalis, kurios, yra, kurios pirmauja. Bel, Belgradas įgyvendino reformas ir jomis buvo pasiekta rezultatų, tačiau dar reikia dirbti pagrindinių teisų srityje ir teisės viršinybės srityje Serbijoje. Tai nėra atskiri procesai. Tai yra modernizavimo ir reformų sudėtinė dalis. Kaip parlamento narys norėčiau pabrėžti veiksmingos parlamentinės priežiūros Serbijoje klausimą. Pridariu, pritariu prezidento Vučiai pareiškimui e, dėl Belgrado ir Prištinos dėrybų. Tai yra labai svarbu. Visi žinome, kad Serbija ir Kosovas e, pradėjo e, daug geriau komunikuoti. kai e, rengiau parlamento pranešimą dėl Serbijos ir kai paklausiau sekretoriato dėl terminų, tai dokumentas bus pristatytas vasarą, o plenarinėje sesijoje tvirtinamas rudenį. Tiek, o dabar norėčiau suteikti žodį panė Šlain, ji yra pranešė Albanijos klausimą. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Šiandien aš kalbu Nut Fleckenstein vardu, e, pranešėjos vardu Albanijos klausimai negalėjo atvykti. Mes e, pritarėme komisijos rekomendacijoms pradėti dėrybę su Albanija, nes Albanija iš tiesų nusipelnė to e, šalis pradėjo išsames reformas teisėkuros rytyje stiprindama visą teisėkūros sektorių. Jau matome šios reformos teigiamą poveikį kitoms prioritetinėms rytims. Labai svarbu, kad e, teisėkūros reforma paskatintų ir kitų refo, e, pokyčius kitose šalyse, būtent kovojant su e, nusikalstamumu. Teisingumo reforma bus vykdoma per kitus keliarius metus, nes tai yra ilgalaikis procesas. Politinė valia, pasiryžimas vykdyti tokį didelį, tokias didelės reformas rodo šalies ambicijas siekius tapti ES nare. Albanijos e, teis, reforma teisėsaugos rytyje bus labai svarbi ir kitoms šalims. Komisija e, vertina pasiektą pažangą visose prioritetinėse srityse. Atsižvelgiant į jau pasiektą pažangą, svarbu išlaikyti reformų įgyvendinimo impulsą. Pritarėme komisijos pastebėjimams dėl e, politinio susiskaidimo šalyje opozicija veiksmingai kontroliuoja vyriausybę ir nagrinėja, ar parlamento vykdomas darbas yra naudingas šaliai. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Albanija atlieka svarbų vaidmenį visame regione, vykdomos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos, Berlyno procesas ir dirbama su kaimininėmis šalimis. Tai yra labai svarbu, kalbant apie šalies siekius. Ačiū ponė Šlain už tai, kad pasakėte ir pono Fleckensteino vardu. Toliau pranešėjų sąraše ponas Selimovič, kuris kalbės pono Vaigl vardu. Ačiū. Pirmininkė, Ponas Vaigal nori mūsų frakcijos vardu pabrėžti, kad mes palaikome rekomendacijas komisijai ir tarybai pradėti stojimo dėrybas. Manome, kad e, žalia šviesa dėrybų pradžiai suteiks e, paskatą Makedonijai ieškoti abipusiai primtinų sprendimų ilgai e, nesprendžiamo pavadinimo klausimo su Graikija ir paskatins įgyvendinti reformų darbo tvarkę bei imtis prioritetinių reformų. Ir taip pat bus numatytas saistantis e, tvarkaraštis reformų eigai. Makedonija po politinės krizės pagerino santykius su kitomis šalimis, e, taip pat užtikrino geresnius santykius tarp etinių bendruomenių, įtvirtino atsvarų ir kontrolės sistemą. Šalyje yra atviras atmosfera, vyksta dialogas su pilietinė visuomenė, daug pažangos pasiekta gyvenant teismų sistemos reformą, kovojant su korupcija bei organizuotų nusikalstamumu, kaip teisingai akcentuojama komisijos ataskaitoje. Šalies vyriausybė nusipelno atpildo už bendras pastangas pas, pasartinti reformas įvairiose sritise, la, žodžio laisvės, regioninio bendradarbiavimo ir veikiančios rinkos ekonomikos kūrime. Siekiant toliau stabilizuoti politinę padėtį Makedonijoje, šalis turės užtikrinti visapusišką vadovaujančios koalicijos ir opozicijos parlamente bendradarbiavime, kad užsitikrintų euroatlantinę ateitį. Europos parlamentas yra pasiryžęs nešti savo indėlį skatindamas bendradarbiavimą įvairių pol, partijų Žan e, Monė dialogo kontekste, kuris prasidės gegužės mėnesį Belgrade. Toliau ponas Kukan, pon, pono Priedos vardu dėl Bosnijos. Jūs kalbėjote pusantrą, jau vieną minutę daugiau anksčiau, dabar ta, tas laikas bus atimtas. Ačiū. Praeina nemažai laiko po paskutinio e, plėtros priemonių rinkinio tvirtinimo. Pastebiu, kad pasikeitė atmosfera. Europoje mes esame atviresni vakarų Balkanams. Suvokėme, kaip svarbu užtikrinti stabilę. E, ES narysės perspektyvą regiono šalims. 2025 yra aiški perspektyva visoms šalims, su sąlyga, kad jos rimtai imsis reformų siejamų su stojimu į Europos Sąjungą, ypač e, įstatymo viršenybės stiprinimo ir pagrindinių teisų užtikrinimo srityse. E, ryštinga kova su korupcija, korupcija, kuri vis dar paplitusi regione, taip pat turėtų būti prioritetu kalbant konkrečiai apie Bosniją ir Hercegoviną, e, pranešime konstatuojama, kad sulėtėjo reformų tempas dėl politinių nesutarimų. Manau, kad ši išvada turėtų e, šalies politiniam elitui e, būti, tapti penų pamastymams apie ateitį. Jeigu šalis nori netrukus gauti kandidatės statusą, kaip tikiuosi ir nutiks, tai gali vykti tik tuo atveju, jei reformos bus paspartintos. Nežiūrinti tai, kad šie metai yra reformų metai. E, ES kontekste gyventinamos reformos ir toliau turi būti svarbiausių tikslų. Visiškai pritariu būtinybei kuo skubiau patvirtinti rinkimų įstatymų pakeitimus. Tikiuosi, kad laiku bus rastas kompromisas ir kad su es rinktinių tautų pastangomis pa, pavyks viską paspartinti, sako Kristian Manpreda, e e Europos parlamento pranešėjas dėl Bosijos ir Hercegovinos. Išklausėme koordinatorių, šešėlinių pranešėjų, pranešėjų, delegacijų vadovų. Dabar atėjo eilė kitiems paprastiems komiteto kolegoms. Aš noriu tik peržiūrėti, ar nieko ne e, praleidau. Chef, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Ms. Valero, Mr. Mezerich and Mr. Hadjigorgiou. Missed anyone? Ar ką nors praleidau? Delegacijų vadovai. Kaip jau sakiau, aš nestudijavau matematikos, būtina, tos žinios būtinos, kad suvoktum visą sistemą. Gerai, galėsite dar kartą kalbėti. Ar dar kas nors e, e, atstovauja kelias pozicijas viename asmenyje? Ar turite laiko iki vidurnakčio? Puiku. Turime baigti 19 val. pabandykime spėti, kas komisijos narys Han dar turėtų laiko atsakyti jūsų klausimus. Dabar pusantros minutės pasisakymų raundas, ponė Zovko. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, ačiū komisijos nariai. Turiu vieną trumpą klausimą. po neseniai vykusio klausimo Amerikos kongrese dėl padėties Bosnijoje ir Segovinoje. Ar komisija rengėsi galimam e, valdymo valstybės žlugimui po rinkimų Bosnijoje ir Hercegovinoje, nes pateikti pasiūlymai prieštaraujantis konstitucijai. JAV valstybės departamentas, remdamasis pono Palmerio pasisakymų kongrese laikosi tokios pozicijos, nes remiantis tuo pasisakymu galima daryti tokias išvadas. Todėl noriu paklausti, kokiu, kokioms priemonėms rengėtės po paspalio mėnesio rinkimų Bosnijoje Hercegovinoje tuo atveju, jeigu ten e, žlugtų valdymas. Ačiū. Toliau ponas Picula. Ačiū, pirmininkė, noriu pasakyti porą žodžių nes esu dviejų delegacijų vadovas e, santykiams su Kosovu ir delegacijos su Bosnija Hercegovina. Ir noriu kai ką pasakyti. Kalbant apie Bosniją Hercegoviną, e, šalis po ilgo vėlavimo užpildė jai patiktą praeitais metais klausimyną. Deja, jie atsilieka nuo kitų šalių siekdama pažangos e, kelyje į ES šalis turi reformuoti savo valstybės valdymo sistemą, yra pažangos kovojant su korupcija, įgyvendinant teismų sistemos reformą ir kovojant su organizuotų nusikalstamumu. Ypač neramina tolesnis politinis spaudimas žurnalistams ir jų bauginimas bei žodžio laisvės suvaržymą. Nežiūrint, tai šalis yra, taip pat yra ta, kur kur nebuvo galima tinkamai gyvendinti CPC. Taip pat Bosnijos ir Hercegovinos parlamento ir Europos parlamento santykiai galėtų būti geresni. Šiais metais tikriausiai reikia tikėtis nedidelės pažangos, nes tai yra rinkimų metai, tačiau šalis neturėtų niekaip e, aukoti rinkimų įstatymo pakeitimo būtent dėl to. Ačiū. Ačiū, ponė Picula. Ponas Mezeriš, kuris dabar mm, kitokiam kontekste pasisakys taip. Kalbu pono Šautė švardu, nes jis negalėjo dėja ateiti, jis yra Kosovo pranešėjas. Ir jis iš, sako, štai komisija konstatavo pranešime, uh, pastaruoju metu pažanga Kosove buvo lėta ir nedidelė, todėl svarbu šalies vyriausybei toliau tęsti reformas, kurias jau pradėjo gyvendinti ir visą energiją sutelkti į praktinį reformų įgyvendinimą, o ne tik jų transitavimą popieriuje. Svarbu toliau tęsti kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, bei stiprinti pastangas e, to keisti teismų sistemą. E, taip pat, taip, kai pas, reikėtų atskirai pakomentuoti Kosovo serbų teisėjų darbą. Tačiau ir kodėl konstatuoti, kad e, korupcija teismų sistemoje dar paplitusi. E, tai susijęs su e, kriterijais keliamais beviziam režimui. Taip pat norėčiau pakalbėti apie specializuotų teismo rūmų darbą šalyje. Tartautinės teisės privalu laikytis, ypač jeigu Kosovas nori uh, būti tarptautinių organizacijų aktyvę nare. Siekiant užtikrinti stabilumą regione, svarbu toliau plėtoti dialogą su Priština ir daryti tai ramiai. Galiausiai taip pat reikia pažymėti, kad energetikos sektorius, kuriame išlieka rimtų iššūkių, yra ta vieta, kur beveik nepasiekta pažangos aplinkosaugos rytyje. Tai pasakiau aš, o ne ponas Šolt, aš dabar jau. Aš tikrai norėčiau, kad Europos parlamentas turėtų galimybę įtakoti išpisant kandidato rink... atrankos procedūrą kitose Europos parlamento rinkimuose. Ačiū. Kiti kalbėtojai frakcijų vardu Gūė. Vardu ponas Hadži Gorgijų. Ačiū pirmininkė. norėčiau vis pirma išreikšti pageidavimą, kad dėrybos pradėtos Graikijos ir e, buvusios Jugoslavos Respublikos Makedonijos e, būtų sulauktų pozityvos baigties visos ES labai. Toliau apie Turkiją. Suprantu, kad daugelis ES valstybių narių suvokia, kas vyksta toje šalyje. Nežiūrinti tai, visai ne, vis dėlto nedidelis, skai, nedidelis skaičių es šalių liečia tiesiog tai, kas vyksta Turkijoje, todėl jos nedaro spaudimo jai. Daugelį metų santykiai su Turkija yra įstrigę. Mm, kažkur tarpinėje padėtyje ir, ir ta situacija neduoda jokio rezultato. Komisijos narys Han tai puikiai žino ir žino, kad mūsų politika su Turkija žlugo. Visos pastangos, rezoliucijos, visi pranešimai, viskas liko popieriuje. aš jau pavargu kartoti tuos pačius dalykus. Pavyzdžiui, Turkijoje yra beveik 600 įkalinta vaikų iki 13 metų. Viena moteris pasodinta į kalėjimą su beveik jaunesniai 3 metų vaiku. Dar dvi sekundės, ponė pirmininkė. Kalbama apie paramą Turkijai dėrybose, bandant spręsti problemą su Kri... Kipru. Ar tikrai komisija taip mano, neįmanoma, juk negalima ignoruoti 40 metų trunkančios Turkijos okupacijos Kipro salos dalies. Toliau Sandra Kalnietė. Ačiū pirmininkė. Aš sveikinu e, plėtros priemonių rinkinį, kuriame raginama Albanija ir Makedonijai. Su Malda, Albanija ir Makedonija pradėti darybas dėl stojimo. Tai pirmą kartą per penkis metus parengta rekomendacija, tai svarbi žinia visoms Balkan, Balkanų šalims. Tikiuosi, kad Birželio mėnesio vadovų taryba patvirtins šį sprendimą ir dėrybos pradėti bus rekomenduota. Mano nuomonė, iš savo patirties manau, kad tai bus labai svarbus, tuos darybos bus svarbus įrankis spręsti tokias problemas kaip korupcija, organizuotas nusikalstamumas ir dvišaliai šalių nesutarimų regione sustiprins Tai susilpins stabilumą ir paskatins gerus kaiminius santykius vakarų Balkanuose. Taip pat manau, kad tų šalių pažanga bei komisijos rekomendacijos sustiprina mūsų gebėjimus atsispirti, pasipriešinti. E, užmaskuotiems Rusijos veiksmams teisėt ir neteisėtais daryti įtaką Balkanų valstybėms. Žvelgiame į 2025-uosius, kuomet kelios arba visos keturios valstybės e, užbaigs darybas dėl stojimo ir turės galimybę įstoti Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū. Pone Kanietė. Ponas Frunzulika. Ačiū, pirmininkė. Kolegos. Mums iškilo unikali galimybė net šešios šalis iš vakarų Balkanų pirmininkaus. Šešios ES valstybės narės pirmininkaus ES taryboje, kurios tikrai bus rinkę ieškoti Balkanų regiono šalių sprendimų. Tai bus tokia šalis kaip Bulgarija, Austrija, Suomija bei Kroatija. Noriu paklausti, ko jūs tikitės iš Sofijos sustikimo po Londone įvykusio sustikimo pagal formulę Berlių, Berlynas Plus. <coughs> Buvusios Makedonijos Respublikos. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pa, pavadinimo klausimo išsprendimas yra būtinas. Uh, E, šalyje reikės surenkti referendumą, nes tas pavadinimas bus visiems laikams, o Graikijai tai taip pat svarbus klausimas, e, nes valdžioje yra e, koalicinė vyriausybė. Europai tai taip pat svarbus momentas. Europos plėtros procesas turi būti rodyti patikimai, nes jei kažkas nepavyktų, tai pakenktų ir ES reputacijai. Toliau Kosovo ir Serbijos santykių klausimas. Tai taip pat bus taps pavyzdžių vakarų Balkanams ir, ir tai bus. E, tas testas, kuomet bus galima pasitikrinti, ar tikrai tokie procesai yra patikimi ir galbūt išspręsti šios klausimus visiems laikams. Valero. Labai ačiū. Ir dabar ponia Valero. Labai ačiū. Turiu klausimą ponui Hanui. Jūs nekalbėjote apie tai, tačiau sakėt, kad Turkija tolsta nuo ES. Bet mes tebeliekam bet jie tebėra svarbi partnerė. Bet tai ar čia komisijos atsakas stojimo diskusijose ar kaip? Ir apie kokią partnerystę mes kalbam ir kokie kiti tolimesni žingsni, žingsniai. Skaitant ataskaitas, tai kalbama apie įvairias rytis, kuriuose padaryta tam tikra kukli pažanga ar panašiai įvardyjama. Ir tik nedaugelį sričių Turkija yra gerai pasirengusi ir, sakykime, per tuos įvertinimo metus pažanga nepadaryta daugelis ryčių. Tai ko galim tikėtis iš tos būsimos ataskaitos apie Turkiją, ar čia mes iš tikrųjų dabar jau nukertam visus ryšius? Tokį klausimą norėjau pateikti. Ačiū ponia Valero, toliau ponas Kovačev. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū komisarui už darbą su šiomis e, valstybėmis, kad tai darbo tarkės klausimas. O dabar kokia jūsų pozicija? E, taip, čia buvo jau ženklų e, raginimų, kad reikėtų pradėti dėrybas, bet e, ne, ne NATO narystės. Aš tikiuosi, kad greitai įvyks tam tikrų poslinkių. Tai vienas klausimas. O kitas klausimas apie Sofijos aukščiausio lygio susitikimą čia jau buvo pasakyta, kad mes turėtume, ten turėtų būti padarytas tvirtas politinis pareiškimas ar pareiškimų. Būtų aiškiai pasakyta, kad šis, šio regiono, šis regionas yra Europos dalis. Turbūt visos ten dalyvaujančios valstybės galėtų padaryti tokį tvirtą pareiškimą ar bent jau kažkaip tada reikėtų uh, E, paskatinti ar įpareigoti ten tas penkias, šešias valstybės, kad šios irgi padarytų tokį tvirtą pareiškimą Sofijos susitikime. kad tam būtų pasiruošta. Aš žinau, kad jūs, e, komisarė ir ponia Mogerinė, dirba nemažai dar mm, šitą linkmę, bet teks dar nemažai padirbėti ir toliau per likusį laiką. Ačiū, ponas Mavrydės. Ačiū, pirmininkė. Kolega jau man padėjo. Sutinku visiškai šimtų procentų. Labai gerai, kad komisija atrodo Ehm, ir toliau dirba tą linkmę su vakarų Balkanų valstybėmis, kad jų ateitis yra Europos Sąjungoje. Bet jeigu aš neklystu, tai praeisį kartą, atrodo, jūs ir ponia Mogerini tarsi pasakė, kad kai kurios kitos valstybės jau įžengusios į tą pačią erdvę ir kreipia tas valstybės savo palankę linkme. Jeigu jūs tą konstatuojate, tai kaip galima pakeisti dabar tai? Na, o dėl Turkijos paprastas klausimas. Ar jūs manot, komisarė, kad Turkijos teismai yra nepriklausomi? Ir turint galvoje, kad Turkija yra labai svarbi partnerė, turiu galvoje tris milijonus pabėgėlių, bet kita vertus tas pats e, partneris sukuria ten šimtus tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Tai aš tokioj situacijoje nepavadinčiau tos valstybės nei strateginių, nei partnerių. Aišku, čia labai jau nediplomatiškai tai įvardyti, bet e, juk atėjo laikas, tiesiog kantrybės taurė perpildyta. Ačiū. Ponas Deli. Pone Deli. Jos vardu kalbėsi. Ponas Deli. Taip, aš tebesigilinu į ataskaitas, tačiau norėjau išgirsti, mm, ką Jūs manot apie Prancūzijos prezidento Makrono pasakytą kalbą praėjusią savaitę Strasbūrė. E ir matant, kokia padėtis e, tam tik daugelis ryčių šiuose valstybėse, tai vėlgi vargu, tai vėlgi tarsi sugrįžtama kelis metais atgal. Dabar kai kurie kolegos paminėjo ES e, įsipareigojimus ir kartu patikimumą. Bet man atrodo, tas patikimumas kaip tik ir nukentėjo praeisią savaitę. Nes e, prezidentas Prancūzijos e, vėlgi e, pada, pateikė keletą komentarų, nepaisant komisijos ten tų ataskaitų prieš du mėnesius priimtų. Na, o dabar mastant apie tas, apie reformas, kurias galėtų įgyventyti, tai manyčiau, tai trumparegiškumas, tai neprisidės prie saugumo e, visame regione. Aš norėčiau tiesiog išgirsti jūsų komentarą šiais klausimais. Ačiū, ponė Dėlį. Ir ponas Freund, turbūt jūs paskutinis kalbėsit kas, ne, ne, ne tai, kas čia nesvarbiausias būčiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Grįšiu prie bičiulio Frunzulikos pastabų, kad galim tikėtis teigiamų rezultatų iš darbo, turiu galvoje pirmininkavimo Europos tarybai, ne Europos vadovų turiu galvoje Europos, Europos Sąjungos tarybą. Bet kita vertus saugumas e, ir kiti klausimai, ar irgi tai bus Austrijos prioritetai, nes aš tarsi negirdėjau ne vieno žodžio apie vakarų Balkanus. O jūs, komisarė, kai kalbėjotės ar kalbate su Austrijos ministru pirmininku, ar jūs stengiatės kažkaip pakreipti uh, Austrijos vadovybę, kad šioji aktyviau domėtųsi, kuruotų vakarų Balkanų valstybių klausimą, turiu galvoje istorinius ir tokius apskritai istoriškai glaudžius Austrijos ryšius su vakarų Balkanų šalimis. Ačiū. Jei niekas daugiau nenori kalbėti, tai tada Johannes Hanai atsakykit kiek daugiau klausimų, kiek jau galėsit. Taip, aš pabandysiu sugrupuoti klausimus. Dėl Turkijos, tai mes panašiai vertinam padėtį, jūs žinot, kokia yra mūsų valstybių narių pozicija. Tik tai viena valstybė nedviprasmiškai pasisako už stojimo dėrybų nutraukimą, kitos likusios valstybės narės sako, kad reikia ir toliau palaikyti šį procesą, bet kartu reikalauja, mm, kad būtų pervertinamas, iš naujo įvertinamas stojimo finansavimas. Mes beje tą ir darėm, darom. O čia irgi yra vidurio tarpinės peržiūros kartu vienas darbų. Kalbama apie 100 milijonų plus 75 milijonus rezervo. Būtent taryba ir parlamentas tą palaimino. Bet čia nereikėtų lenktyniauti, kas dabar daugiau apkarpys tas sumas. Maničiau, kad situacija Turkijos e, atveju e, tokia tiesiog įstrigusi, niekas dabar kol kas nejuda. Taip, kai aš sakau, kad Turkija yra mūsų strateginis partneris, mūsų uh, kaiminė, tai, tai akivaizdu, turiu galvoje e, teritorijos dydį, e, gyventojų skaičių, e, geo, geostrateginę šalies padėtį, išorės ir vidaus grėsmės daugeliu atžvilgių, tai pasakytina apie Turkiją. Ir todėl reikia palaikyti ryšius bet kartu nereikėtų pamiršti ir ekonominės padėties, kuri vis blogėja Turkijoje, o tai mums visai neįnauda. E, ne, ekonomiškai nestabili Turkija ne tai, kad ne mūsų interesų, netitinka mūsų interesų, bet tai būtų tiesioginė grėsmė mums. Tad mes galėtume uh, sudaryti pakankamai geras e, politinio klimato sąlygas tam, kad būtų galima ir toliau dėrėtis dėl muitų sąjungos, tai nes aišku, kad e, tai dera tiek su ES valstybių, tiek su Turkijos interesais turėti muitų sąjungą. Bet, manyčiau, būsimieji rinkimai ir rinkiminė kampanija tiek Turkijoje, tiek tikiuosi per daug gal nebus mm, neigiamos kampanijos už Turkijos ribų, kad, kad tai neaštrins ES ir Turkijos santykių. Bet viskas priklausys, ar daug kas priklausys nuo to, kaip Erdoganas ir jo bičiuliai ar ten kiti uh, organizuos tas rinkimi, tokias rinkiminės kampanijas. Dabar taip reikėtų mūsų santykius padaryti racionalesnius. Mes kritikuojam Turkiją dėl žmogaus teisų padėties, dėl sienų pažeidinėjimų, Ir tą mes aiškiai sakėm, tą aiškiai sakysim ir ateityje. Bet kartu neturėtume pamiršti, kad Turkija irgi turi kaimynų ir to nereikėtų pamiršti mūsų interesų labui. Ir kaip tik todėl taryba ir priėmė tokį sprendimą, kokį priėmė. Dėl kitų valstybių. valstybės pavadinimo tas klausimas, kuris e, jau gar, pagar, garsus pasidarė. Tikiuosi, kad per ateinančią savaitęs mes rasim sprendimą, kuris padės pagrindą pradėti dėrybas su buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tai labai svarbu tai šaliai, jos žmonėms ir kartu tai svarbu visam regionui. Ta pati pasakyčiau ir apie Albaniją. Kosovas. Taip, visada būna tam tikrų įvykių, kuriuos aš nepavadinčiau teigiamais, pavyzdžiui, šeši piliečiai Turkijoje, ten tas atvejis, kai tiesiog teisinės valstybės visi pri, principai buvo pažeisti. Ir turiu galvoje parlamento e, sprendimą sienų demarkacijos klausimų, tai aišku, kad e, mes e, neįsileisim jokios naujos valstybės, kol ji neišspręs sienų klausimo. Čia, e, čia reikėtų klausimą kartu vertinti ir iš Kosovo gyventojų pozicijos reikia pasiekti teisiškai privalomą susitarimą, kad e, Serbija ar kitos kaiminės ne, ne vien tik tai savo interesus pirštų. Tai labai svarbu visam regionui. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Aš čia nenoriu leistis į spėliojimus, kas bus, jeigu rinkimai įvyks ne taip, kaip mes pageidautume. Bet e, labai svarbu, kad įvyktų rinkimai pagal tarptautinės taisyklės, o jeigu taip nebus, tai paveiks šalį. Ir mes, aišku, dedam pastangas, kad uh, šalyje būtų pasiektas susitarimas dėl rinkimų. Kita vertus, labai svarbu, kad visi tie politiniai subjektai šalyje irgi suvoktų, suvoktų atsakomybę. Nes dabar, žvelgiant, analizuojant visuomenės apklausos rezultatus, turiu galvoje ypač žmo, jaunų žmonių atsakymus, Tai ypač, taip, Bosnijoje, Hercegovinoje aiškiai yra e, proeuropinė nuostata. Ir labai svarbu jiems turėti Europos narystės perspektyvą. Jie bijo, e, bijo atsilikti nuo kitų kaiminių. Ir todėl turėtume kartu nepamiršti ir įvairių etninių grupių interesų, bet e, kartu spausti, kad būtų priimtas bendras sprendimas Europinės perspektyvos e, Bosnijoje, Hercegovinoje, bet e, vėlgi reikalavimai tokie tada turėtų būti keliami svarbiausioms politinėms kitoms jėgoms. Labai svarbu, kad čia ne, nebūtų vilkinama. Dabar dėl e, būsimo Austrijos pirmininkavimo. Vakarų Balkanai tai viena svarbiausių bus veiklos ryčių. Aš skaičiau Austrijos žiniasklaidą, kalbėjusi su Austrijos užsienio reikalų ministru, ar šis nenorėtų lankytis aktyviau Balkanų valstybėse, kalbėtųsi. Ir jis labai palaiko e, tą mintį, kaip kad tą darė e, Kroatija, kuri pirmininkavo, net Suomija, Vokietija. Tad iš tikrųjų reakcija teigiama. Dabar dėl Sofijos aukščiausio lygio susitikimą. Tai kaip ir per rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimą ir šiuo atveju reikės susitelkti į konkrečius rezultatus ir kartu palaikyti narystės ES perspektyvą. Nes jeigu valstybės nepadarys pažangos e, įvairiuose srityse, turiu galvoj bendrą ekonominę erdvę, geresnį vidinį sujungimą, turiu galvoj ne vien geležinkelius, e, greitkelius, bet ir skaitmeninį sujungimą, energetinius tinklus, jūs jungtis. Jeigu to nebus pasiekta, tai tikrai nebus gerai. Nes kalbam kartu ir apie regiono ekonominį vystimą. Ir matom, kad dar yra nemažai spragų, bet kita vertus ir potencialo. Esu tikras, kad postumis ekonomikai iš tikrųjų išjudina ir poslinkius teisinės valstybės keliuose. E, yra, žinoma, trūkumų šioje srityje, apie tai kalbama per dėrybas. Mes, aišku, norėtume, kad būtų pasiekta konkrečiuose konkrečios srityse, antai kaip e, teismų, pirmos ir aukštesnės instancijos teismų sistemoje ir kartu teikiant gairias pagal kurias būtų galima vertinti konkrečius atvejus. O šiaip iš tikrųjų yra pirmosios ir antrosios instancijos teismai yra tokie, į kuriuos tiesiogiai kreipiasi piliečiai. Todėl tokių teismų kokybė nepriklausomumas, skaidrumas labai svarbu. Mes daugiau turėtume gilintis į tokių teismų padėtį ir kaip kitą tolimesnį žingsnį būtų galima numatyti decentralizavimą, tolesnį decentralizavimą kartu užtikrinant pakankamą teismų darbo kokybę, nepamirštant kitų institucijų, kurias reikėtų vertinti tiksliau negu kad praeitį buvo daroma. Aš kalbėjusi su ne vienu asmeniu e, tiek pačiam regione, tiek už regiono ir žinau, kad korupcijos nemažai yra įvairiuose institucijų lygiuose. Todėl padėtį šitą linkme reikia pagerinti ir mes irgi turėtume skirti rimtesnį dėmesį tiems reiškiniams. Serbija. Mes jau įvertinu Serbijos padėtį. Serbija vaidina esminį vaidmenį visame regione. Serbijos prezidentas ir jo sąjungininkai iš tikrųjų drąsiai dirba. Turiu galvoje, jie palaiko dialogą, mm, aptarinėja problemas vidujei ir prireikus reaguoja ryštingiau negu kad darė praeitį. Tačiau visa tai nereiškia, kad mes turėtume nekalbėti apie trūkumus, nes mes turim ketinimų memorandumą, dėl kurio sutarėm, laukiam, kad Seko Serbija e, e, įvykdys tam tikrus prisimtus įsipareigojimus, tai turėjo padaryti iki 2016 metų pabaigos, o dabar jau gerokai pasistumėjo 2018 metai, mes tebe laukiam tų žingsnių iš Serbijos pusės ir Serbija turėtų imtis veiksmų tuose abiejose sritise, dėl kurių priėmė įsipareigojimus, prisėmė įsipareigojimus. Ir galiausia paskutinis dalykas Prezidento Makrono pasakyta kalba ir reakcijos į ją. Ši kalba tai iš tikrųjų geras mūsų strategijos pavyzdys, bet ten buvo paminėta tokia orientacinė data 2025 ir jis sukėlė nemažai reakcijų, nes Bet kita vertus, dabar situacija, turiu galvoj patį regioną ir už regiono e, ribų, dabar viskas pasidarė konkrečiau, nes anksčiau buvo labai lengva, labai gražu žadėti Europos narystės perspektyvą e, kaip abstrakciją, bet dabar viskas pasidarė, toji perspektyva pasidarė apčiuopiamesnė, konkretesnė. Uh, Ir aišku, suprantamos ir reakcijos, ir nuogastavimai, bet apskritai pasakysiu, kad ši prezidento kalba padarė teigiamą poveikį abiem pusėm. E, dėl to, kad tame regione dabar valstybės ir žmonės, žmonės atsakingi žmonės, jie turi tada siekti tam tikrų rezultatų, dirbti bet kartu ta kalba padarė teigiamą įspūdį ir mūsų valstybėms narėms, nes mes dabar galim, galim svarstyti, kaip būtų galima pagerinti vidinius sprendimų prieimimo procesus, kad mes būtume, kad sprendimus priimtume aktyviau, o ne reaktyviau. Ir apie tai užsiminė ir mūsų komisijos pirmininkas Rūdienį. Jis paminėjo sritis, kuriuose mm, paminėjo, kad ES gali pakeisti sprendimų prieimimo mechanizmą iš vienbalsio balsavimo į bendro sprendimų prieimimo procesą, kad būtų sprendimai priimami taip, tai yra e, tiesiog e, globalių e, ir globalios perspektyvos, bet atsižvelgiant ir regioninę. Tai yra svarbu. Aš čia atvirai kalbu. Taip, aš nesakyčiau ir nesutikčiau, kad galėtume sauliaisti laukti metų metus ir po to tada tęsti dėrybas. Dabar jau padarytas teigiamas sprendimas, kurio reikėjo, nes jis mus paskatins pasvarstyti, kaip, koksgi mūsų tas e, vidaus organizavimasis, ką, kaip būtų galima jį pagerinti, nes jį tikrai galima nemažai pagerinti. Tad e, tuos klausimus reikia spręsti. Ir galiausia, čia jau apibendrinsiu. Turėtume nepamiršti, kad jei mūsų partneriai pasieks rezultatų, tai ir mes turėtume pasiekti rezultatų, turiu galvoje mūsų pažadus, įsipareigojimus, nes nuo to priklausys mūsų pasitikėjimas mumis, mūsų patikimumas mūsų partnerių akise, nes mes esam tokia e, švelnioji jėga, e, kuri veikia patikimumo, pasitikėjimo sąlygomis. Ir todėl aš, man belieka tik tai jūsų paprašyti, jūsų kaip parlamentarų pradėti diskusijas visais tais klausimais, nes jų reikia, tokių diskusijų reikia kaip sąlygos bet, kokiam, bet kokiai plėtrai bet ir plėtros dėrybos ir diskusijos apie tai turėtų vykti paraleliai. Tad dar kartą labai ačiū už tai, kad jūs domitės plėtros klausimais, kartu ačiū už jūsų paramą. Žinau, kad kai kurie, kad jūs labai aktyviai mm, dirbat savo valstybėse ir dar pakartosiu, labai būtų gerai, kad Europos parlamentas galėtų turėti savo atstovybių tose aptariamuose vakarų Balkanų valstybėse, tam, kad būtų galima parengti, išpurenti dirbą tų šalių parlamentų darbui, nes kalbam tikrai apie labai svarbę sritį. Labai ačiū, Johannes. Ir dar prieš visiems įsiskirstant noriu pasakyti, paskutinę pastabą apie praėjusios savaitės Strasbūrė įvykius. Aiškiai noriu pasakyti, kad ne komisaras Hanas sprendžia dėl komisijos kolegijos posėdžių, kiti dėl to sprendžia. Ir aš iš, jau iš anksto maniau, kad būtų labai gerai tuos plėtros dokumentus pateikti e, per Strasbūro sesiją. Ir dabar paprašyčiau, kad jūs perduotume tai mm, savo, mm, tai yra komisijos pirmininkui Junkeriui, turiu galvoj būsimus plėtros dokumentų paketus, kurie bus toliau tvirtinami, kad jie būtų pristatyti pirmiausia parlamente prieš paviešinant. Nes e, taip, čia buvo tarsi kalbama apie būsimas ataskaitas 2018-2019 metų, bet reikia pasirūpinti, kad jos būtų pristatytos anksti pas mus. Tad dar kartą labai ačiū visiems, labai ačiū komisarė, kad atėjot pas mus. E, tikrai vertingai pasikeitėm e, mintimis ir mes turėtume dirbti, kad e, būsimoji plėtra tikrai būtų sėkminga. Tad dar kartą visiems ačiū.